to... Dar noriu kai ką pasakyti, informacijos jums pateikti e, apie tarp institucinės darybas. turime pateikti informaciją apie trišalės darybas dėl e, CO2 emisijų iš jūrų transporto išlakų stebėsena. 15 spalio vyko trišalės darybos ir buvo pabrėžta dėrėtis toliau, kad būtų galima sutarti per antrąjį svarstymą po dviejų trišalių susitikimų ir dviejų techninių susitikimų. Iš esmės buvo pasikeita nuomonėmis apie politinius svarbiausius klausimus. Taryba sutiko su Europos parlamento pakeitimais patvirtintais per pirmąjį svarstymą ir e, transportas išlieka e, didžiausias ginčytinės punktas. 18 lapkričio turėtų vykti kitas trišalis sutikimas. Antras e, dalykas - plastikinių maišelių vartojimo mažnymas. 14 spalio vyko trišalis sutarimas, buvo išreikštas susitarimas siekia sutarti per antrąjį svarstymą. Siekiama už išaiškinti pozicijas atitinkamų institucijų ir ieškoti suartėjimo taškų, pirmiausiai, kiek tai yra susijęs su visuomenės informavimo kampanijomis. Buvo išanalizuoti atskiri pakeitimai per techninį susitikimą. Vakar vakare vyko antros trišalės darybos, buvo ieškoma kompromiso e, po techninio susitikimo ir pranešės pateikė po, pateiks e, tam tikrų pasiūlymų, kad būtų užtikrinti kompromisai. Kitas techninis susitikimas e, bus surinktas tam, kad šalis galėtų dirbti, kad būtų galima baigti renkti išsamų susitikimą per trečią trilogą 14 e, lapkričio. Atsiprašau, 17, sako pirmininkas. O dabar kitas punktas. Pono Džimso Nikolsono pranešimas apie naują maistą. Esame gavę 393 pakeitimus. 276 žemės ūkio ir 96 inta komitete ir tikrai reikės rimtai dirbti. Iškart suteiksiu žodį pranešėjai, pono Nikolsonui. Labai ačiū pirmininkė. Mes turime nuveikti didžiulį darbą. Mes e, žinome, kokia istorija tų pasiūlymų, viskas E, labai sudėtinga ir užtruko, kol pasiektume dabartinę padėtį. Kolegos 323 pakeitimus pateikė, o jeigu dar pridėsime iš kitų komitetų pateikus pakeitimus, tai sudarys tikrai milžiniškas skaičius. Aš E, manau, kad vis tik tai įmanoma pasiekti kompromisą dėl pakeitimų. Vakar dirbome su šešėniais pranešėjais dėl e, pirmųjų kompromisinių pakeitimų, e, dėl pirmo antro straipsnio. Ambicijos dėl tų straipsnių yra gana apribuotos, ypač galvant apie tai, kad antras straipsnis e, apibrėžimas naujo maisto yra vienas iš esminių dalykų pasiūlyme. Mes iš principo sutarėme dėl e, kategorijų įvedimo iš naujo daugeliu atveju ir dėl to, kas turėtų būti tos kategorijos. Jas reikėtų tiksliai apibrėžti, kad jos užtikrintų aiškumo tiek vartotojams, tiek gamintojams. Ir e, vakar e, apie tai buvo kalbama, tačiau liko probleminių dalykų dėl nano medžiagų. Žinau, kad bent jau keturios frakcijos e, labai tvirtos nuomonės laikosi dėl komisijos pasiūlymų. Norėčiau pasinaudoti progą ir paklausti komisijos, kad paaiškintų mums kai ką, ypač dėl pakeitimų, kurie yra pateikti dėl nano medžiagų, ypač e, te apie tai, kad ketinama į 11.69 ir 20.11 e, išimti tas nuorodas į tuos du dokumentus ir ką e, reikėtų daugiau pasiaiškinti prieš ieškant kompromiso. Taip pat Kitas dalykas e, - produktai tradiciniai iš e, trečiųjų šalių. Manau, visi sutinka, kad iš. Jau kalbėsime apie tradicinius produktus, kurie susiję su uh, didelės, su plačiu vartojimu tų produktų trečiosiuose šalyse, reikėtų dar tiksliau apibriežti šią kategoriją. Kitas dalykas - paraiškų teikimas Antras straipsnis šiek tiek kalba apie tai. Ir aš norėčiau pasinaudoti progą ir paprašyti komisijos šiek tiek plačiau paaiškinti e, žodžius didelis ar žymus. Apie tai vakar vyko diskusijos. Ir mes taip pat e, turėtume galvoti apie tai, kaip užtikrinti saugų vartojimą tokių trečiųjų šalių tradicinių produktų. Dar vienas klausimas - deleguoti ir vykdomieji aktai. Aš manau, kad galime susitarti dėl daugelio dalykų, nors laiko tikrai neturime daug. Kaip jūs pirmininkė anksčiau sakėte, mes turėtume balsuoti Strasbūrė 24 dieną ir aš savo ruoštų sieksiu užsitikrinti kaip galima daugiau kompromisų iki to laiko. Tačiau kalbėkime tiesiai, mes turime dar labai daug ką padaryti, pradžia yra nebloga. Norėčiau padėkoti šešėlėms panešėjams už konstruktyvų dalyvavimą vakar dienos darbe ir dar noriu pasakyti, kad su taryba turėsime sėkming, galimybę sėkmingai aptarti šį pasiūlymą. Norėčiau pradėti nuo šešėlinių pranešėjų ir pirmoji bus Pilar Ajuso. Dėkoju pirmininkė, labai ačiū pranešėjų už paaiškinimą. Aš po vakar nelabai daug ką dar galiu pridėti. Man atrodė ir atrodo, kad pono Nikolsono pranešimas yra e, labai geras, nepateikiau jokių e, pakeitimų, iš tikrųjų pakeitimų apskritai yra pateikta labai daug ir e, tai yra klausimas, e, apie kurį daug kalbam ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime konsensusą. Vakar buvo jau daug kas padaryta. Uh, per mūsų posėdį ir aš, kaip ir sakė e, ponas Nikolsonas, norėčiau, kad komisija mums paaiškintų kai kuriuos dalykus, kad pateiktų daugiau informacijos apie nano medžiagas, apie saugų vartojimą ir taip pat e, stambus ir žymus tų žodžių reikšmė, nes tie žodžiai yra labai neaiškus, juos galima nepaprastai skirtingai interpretuosi. Reikėtų, kad jie būtų išaiškinti arba reikėtų reikėtų ieškoti kitų žodžius. Taip pat e, e, deleguotieji aktai e, ir gyvenimo aktai, apie tai reikėtų daugiau paaiškinimo. Mes matome, kad kartais deleguoti ir gyvenimo aktai yra pernelyg gal plačiai naudojami yra neiškumas e, šioje srityje. Mes patvirtiname teisės aktus ir paskui atsiranda tie du tipai teisės aktų, komisija daro pakeitimus, kartais jie yra labai gilus. Aš norėčiau, kad būtų plačiau pakalbėti apie tai, taip pat noriu paprašyti, kad ateityje tokie tipo aktai būtų E, naudoti tik tai būtinais atvejais, o ne siekiant patobulinti teisės aktus. Dėkoju. Dabar Paul Pots, vicepirmininkas. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai po vakarykščio šešėlinių pranešėjų posėdžio manau, kad mes tikrai galime kalbėti apie E, gerus kompromisus ir kad mes pasieksime bendrą poziciją, tikiuosi. Bet reikia dar kai kurias problemas išspręsti. Kai kas jau padaryta, bet žinome, kad mums reikia dar gyvūnų klonavimo klausimą išnagrinėti. Mūsų uh, mes turime žiūrėti, kaip bus, kol bus patvirtinti konkretus teisės aktai dėl e, gyvūnų klonavimo ir jų tokių gyvūnų produktų patekimo į rinką. Mes e, turime užpildyti spragą, kažką patvirtinti, kol bus priimti konkretus teisės aktai, taip pat transatlantinis susitarimas mm, numatomas, turime dėl to dar spręsti E, gyvūnų klonavimo problemą, apibriežti ją. Saugus maistas, jo vartojimas, pranešės apie tai kalbėjo, manau, kad pagrindas būtų komisijos arba maisto saugos agentūros mokslinės gairės. Taigi komisijos ar EFSOS gairės būtų labai sveikintinas dalykas ir mes su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais kalbėjome apie tai, kad reikėtų tokių gairių. Toliau nano medžiagos maiste. Šis klausimas nėra labai paprastas. Matome apibrėžimą, kuris yra pagrystas e, ženklinimu ir numatomas 50 procentų slengsnis nano e, medžiagoms maiste. EFSA 2012 metais paskelbė nuomonę ir ji pasakė, kad e, maiste to neturi būti ir siūlo 10 procentų slengsnė ribą. Bet e, ar mes turėsime medžiagų nustatymo būdus patikimus? Aš pateikiau pasiūlymą pagrysti e, viską technologijomis ir procesais, kurie leistų nustatyti nano e, dalelių kiekį maiste. Ir mes turėtume galvoti ne tiek apie slengsnius dydžius, bet apie procesus, kurie leidžia naudoti nano e, daleles, nano medžiagas maiste ir apie tai kalbėjome su šešėnės penšiais, su pranešėju, siekėme įdėkti būtent tokį požiūrį. Norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai už tai, kad siūlo įdėkti kategorijas, kurios yra labai svarbios užtikrina daugiau aiškumo. Šiuo atveju, man atrodo, mes užsitikrinome gerą subalansuotą poziciją ir Kitas dalykas e, - audinių kultūra, kultūros. Apie tai daug nekalbama. Manau, kad dar reikėtų padiskutuoti šiuo klausimu. Taip pat mėsa iš mėgintuvėlių turėtų irgi pakliūti į šį teisės aktą. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti e, deleguoti ir vykdomieji aktai. Mano nuomonė, e, vykdomųjų aktų nereikėtų taikyti apibrėžiant naujus, e, naują maistą, nei atnaujinant sąrašą Europos parlamento leidimo. Pavyzdžiui, reikia e, dėl baltymų, enzimų, kvapiųjų medžiagų, papildų maisto. žadai? Ir kaip? Dėl gyvūnų gerovės, e, sveikatos yra įdėktos tam tikros e, nuostatos ir dėl apsaugos principo. Labai malonu dirbti su šešėnės pranšiais ir pranešėjų. Tikiuosi, kad tikrai mes užsitikrinsime bendrą poziciją. Dėkoju dabar e, Marite Palsen e, kolegė Aldė vardu. Ačiū. Gerbiamas Nikolsonai, jūs atlikote tikrai puikų darbą, kaip dirbate puikiai kaip parlamento narys ir kaip darybininkas, siekdamas kompromisų jūs nepaprastai profesionaliai dirbate. Uh, esu nepaprastai patenkinta dėl to, kad vėl įvestos kategorijos, nes komisijos pasiūlymas buvo labai suveltas, buvo sunku labai iškristalizuoti, pamatyti tai, ko ji iš tikrųjų siekia. Ir E, nebūtų įmanoma išsiaiškinti tų slengščių ir panašiai. Ir tai susijęs su importu iš trečiųjų šalių pirmiausia. Aš dar prie to grįšiu. Labai gerai yra tai, kad mes apibrėžėme iš naujo aiškės kategorijas, bet klausimas yra toks, ar reikėtų dar daugiau kategorijų ir e, apie tai reikėtų kalbėti siekiant kompromiso. Nenorėčiau, kad klonavimas būtų įtrauktas į šio reglamento aprepti. Priešingai, ką tik išsakytam požiūriui. Manau, kad šis klausimas yra toks prieštaringas, toks e, ypatingas, kad būtų svarbu aiškiai pasakyti, jog mes nenorime suplakti skirtingų dalykų į krūvą. Mes turėtume pabandyti ir išlaikyti tą pasiūlymą, kurį gavome iš komisijos. Nes turime sutikti, jog vienas iš e, prieštaringiausių klausimų vos ne per visą istoriją, bent jau per visus metus, kiek aš dirbu šioje srityje, tas klausimas yra pats e, sudėtingiausias niekuomet, e, nematėme tokio pasipriešinimo, kaip kad, e, net ir kaip kad klonavimo atveju. Vakar mes apsitarėme dėl tam tikrų kompromisų, dėl apibrėžimo, kad tam tikromis nuostatos, kad tam tikromis aplinkybėmis reikės patikrinti naują maistą ir atsižvelgti į aplinkosaugos reikalavimus. reikalavimus nes naujosios technologijos veikia ne tik visuomenės sveikatą. Naujosios technologijos, aš galiu, aš, aš jas remiu visą širdimi, mums jų reikia, mes turėtume nebijoti išbandyti naujų dalykų, tačiau tuo pat metu visuomet turėtume e, žiūrėti, kokie bus rezultatai, kas, e, ką mes pamatysime, kas atsidurs mūsų kūne ir taip pat aplinkoje, kurioje mes gyvename. Manau, kad aplinkosauginiai patikrinimai taip pat yra svarbus. Dėl sprendimo ir galbūt e, tai susijęs su gyvendinimo ir deleguotaisiais aktais. Mes turėtume pirmiausiai vadovautis nepriklausomais mokslin, moksliškai patvirtinamais ir įvertinamais, galima įvertinti rezultatais. Mes neturėtume klai kažko sekti. turėtume e, siekti kaip galima daugiau empirinės informacijos. Ir tai labai e, svarbus dalykas, mes turime tai pabrėžti. Turime taip pat galvoti, ką darysime toliau. Importo iš trečiųjų šalių klausimas. Reikia jį panagrinėti. Nes kalbame ne apie naujus maisto produktus apskritai, bet apie naujus maisto produktus Europos rinkoje. Mes uh, sakome, kad jie turi būti tam tikrą laiką būti vartojami. Uh, didelio žmonių skaičius, bet neaišku, apie ką iš tikrųjų kalbame, ar kalbame apie kažkokį regioną, apie šalį ir koks yra skirtumas tarp e, tokios šalies kaip Luksemburgas ar e, didžiulės šalies kaip kad Brazilija. E, Beje, Luksemburgas yra ES narė, aš tą žinau, bet tik paminėjau e, didelės ir mažos šalies pavyzdį. E, Ir kaip galime užsitikrinti aiškumą šiame kontekste? Manau, kad yra neišsklaidytų abejonių ir turime ieškoti sprendimo. Norėčiau paraginti mus pačius nekurti priemonės, kuri sudarytų prekybos kliūtis Mes e, iki kitų rinkimų turime labai aiškius tikslus e, atkurti ekonomikos e, stiprumą ir dalis to yra biurokratinės naštos mažinimas, geresnės galimybės pirmiausia smulkiam ir vidutiniam verslui. Mes turėtume vėl sustiprinti pagrindą toms įmonėms veikti, reikia naujų technologijų, naujų galimybių, naujų metodų. Aš maldauju jūsų meldžiu jūsų, kad kai matome tokius teisėkuros pasiūlymus, turėtume nepamiršti, kad pirmiausia reikia užtikrinti aiškumą ir paprastumą. Ir manau, kad tai yra pačios didžiausios mūsų prievolės per šią kadenciją. Mes turime palengvinti Europos piliečių gyvenimą. Ačiū. Kolegė Hogan. Ačiū pirmininkė. Keletą pastabų turėčiau. Noriu sureaguoti į tai, kas jau buvo pasakyta. Visų pirma, kaip supratau, daugelis tikisi kompromisinio susitarimo dėl deleguotųjų įgyvendinimo aktų, bet mes negalime tam pritarti. Taip pat Sureaguodama dar norėjau pasakyti, kad daugelis pakeitimų buvo pateikta dėl to, kad reikia konsultuotis bet kokiu atveju. Ir tai turbūt reikėtų mei pakeisti šią anglų kalbos dokumente. Dėl maisto produktų ženklinimo ir rizikos įvertinimo reikia sakyti ne ženklinimas, o rizikos įvertinimas ir užtikrinti, kad visi nano, visos nano dalelės, kad jų e, naudojimas ir rizika būtų būtinai įvertinti. Pamenu trilogus praeitos kadencijos metu dėl klonuotų e, gyvūnų ir iš jų gaminamų maisto produktų. tuomet niekas negalvojo, kad galime kalbėti apie klonuotų gyvūnų naudojimą maistui, nes tai buvo paprasčiausiai per brangu. O kalbėjome apie gyvūnų gerovę ir dabar turime užtikrinti, kad čia būtų paminėti ir palikuonis, nes turime kalbėti ne tik apie pačius klonuotus gyvūnus, bet ir apie jų palikuonis. Taigi yra tam tikrų spragų ir reikia tas spragas užpildyti, kol turėsime naują dokumentą, naują teisės aktą. Tai būtų tiek iš mūsų pusės trumpai. Dėkoju. Dabar kalbės Boilen Gue frakcijos vardu. Dėkuoju. Ačiū pranešėjui. Iš ties, manau, kad puikus kompromisiniai susitarimai dėl pakeitimų buvo pasiekti. Ir vienas iš pagrindinių klausimų būtų, jeigu mes naudosime tą apibriežtį, kuri kalbama apie nano medžiagas, Nemanome, kad apibrieštyje reikėtų naudoti tą nuorodą į reglamentą. Nemanau, kad tai yra, nemanome, kad tai yra tiksli nuoroda. Nes šiek tiek skiriasi naujų maisto produktų ir minimo reglamento apie taikymos rytis. Taip pat e, manome, kad 50 prošen procentų, 55 procentų ženklinimo riba nėra e, tinkama, kalbant apie produktų ženklinimą. Dėl žaliųjų pateikto pakeitimo, dėl nano medžiagų reikėtų nustatyti žemesnį ribą. Taip pat nebuvo nutarta dėl to patikrinimo naudojant nano medžiagas. Taip pat pakeitėme, pateikėme pakeitimą dėl tokių atvejų, kad reikia laikytis to atsargumo principo įtraukiant maisto produktus į e, leistinų Europos Sąjungoje maisto sąrašus. Reikia iš pradžių užtikrinti, kad e, maisto produktai yra saugus žmonėms. Taip pat buvo pateiktas pakeitimas dėl klonavimo ir nemanau, kad galime padaryti taip, kad viename reglamente klonuoti maisto produktai, klonuoti gyvūnai yra draudžiami, o naujų maisto produktų reglamente tai yra leidžiama. Reikia taip pat nepalikti tos spragos ir kalbėti ir apie klonuotų gyvūnų palikuonis. Dėkoju, dabar RTD frakcijos vardu kalbės kolegė Evi. Dėkuoju. Iš ties, nauji maisto produktai yra pakankamai nauja e, tema. Žinome, kas nėra nauji maisto produktai, bet nelabai žinome, kas yra tie nauji maisto produktai ir reikia labai aiškiai tas kategorijas įvardinti taip pat kyla rizika, kad mes per daug apribosime šį sektorių ir apsunkins. Taip pat kita rizika, kad galbūt į sąrašą įtrauksime tokius naujus maisto produktus, kuriems nebus atlikti būtini patikrinimai. Taigi, kalbant apie kategorijas ir nano medžiagas, pritarčiau prieš tai pasisakiusiems kolegoms. Tai yra ne ženklinimo dalykas, o kylančios rizikos klausimas. Reikia apie riziką daugiausia galvoti. Reikia į tai atsižvelgiant nuspręsti, kaip mes apibrėšime nano medžiagas naujose maisto produktuose. Nes net mažiausia dalis nano medžiagų esančių maisto produktuose turėtų būti pakankama priežastis tai įvardinti kaip nano maisto produktą. Taip pat reikėtų, kalbame apie nepageidaujamas medžiagas e, maiste, bet kas yra tos nepageidaujamas medžiagos, ar mes turime kokį nors konkretų ša, sąrašą ar nauji maisto produktai turėtų būti vien sveiki maisto produktai, kurie būtų pas, naudingi sveikatai. Turbūt ne tik apie tokius produktus kalbame. Taigi mes norėtumėme, kad reglamente kad būtent šis reglamentas parodytų akivaizdžiai, ar mes norime palikti viską taip yra, ar mes norime šiek tiek apriboti kompanijas ir daugiau dėmesio skirti aplinkos saugai sveikatai. Mums atrodo, kad reikėtų konkrečios ir aiškesnės naujų maisto produktų politikos. Reikia šviesti vartotojus apie naujos, naujus maisto produktus. Dėkuoju. Horzan. Ačiū pirmininkė. Mūsų siekis yra didinti maisto vertę ir vartotojų sveikatą. Turime nuspręsti, supaprastinti procedūras ir užtikrinti, kad visos valstybės narės taiko naujasias nuostatas. Kol kas naujų maisto produktų leidimų pateikimas jiems nėra visiškai aiškus. Nes kalbama, kad reikia pateikti dokumentus leidimus išduodančiai įstaigai, tačiau kartais kompetitingos institucijos uh, nega, neturi galimybės uh, tartis uh, su leidimo prašančiomis įmonėmis. Taigi reikia užtikrinti tą paprastesnį bendradarbiavimą tarp leidimo prašančios įmonės ir kompetitingos įstaigos. Reikėtų galbūt konkrečiai įvardinti, kokius dokumentus reikia pateikti, prašant autorizacijos, prašant leidimo naujam maisto produktui. Mes turėtumėm užtikrinti, kad neturėtų ta procedūra užimti labai daug laiko. Taip pat skaidrumo vardan reikėtų pateikti konkretų sąrašą reikiamų dokumentų ir užtikrinti duomenų apsaugą pagal 22 straipsnį. Kadangi išduotas leidimas galiotų visoje Europos Sąjungoje, nereikėtų, kad leidimo prašanti įmonė turėtų kreiptis į skirtingas agentūras, turėtų pakakti kreiptis tik vieną kartą. kolegė Petikainen. Dėkoju, norėjau tik sureaguoti į tai, kas jau buvo pasakyta. Norėjau štai ką pabrėžti. Tema išties labai svarbi ir reikia pasistengti, kad mes gerai viską padarytumėme, nes jeigu negerai mes padarysime, kai kalba eina apie klonavimą arba nano medžiagas, mes paprasčiausiai negalėsime grįžti ir problemos išspręsti. Taigi visus norėčiau paraginti labai uh, aiškiai ir stipriai e, pasistengti. Taigi, kai kalbame apie atsargumo principą, turėtumėme laikytis tos nuostatos, kad maisto produktai turi būti saugus visų pirma. Taigi čia kalbame ne tik apie ženklinimą, kalbame apie uh, maisto produktų gamybos proceso tikrinimą. Buvau dėrybininkų komandoje su komisija ir taryba re anksčiau. Ir kai kalbame apie klonavimą, mokslas labai greitai tobulėja šioje srityje. Taigi viskas vyksta labai greitai ir kol kas šis rytis nėra reglamentuojama. Taigi labai svarbu, kad mes apie klonavimą kalbėtumėme jau šiame reglamente, kad neatsirastų ta teisinė spraga. Ir reikia kalbėti bent jau apie tris palikuonių kartas. Ir taip pat apie atsekamumą. Ir nesvarbu, kas ką sako, aš e, domėjausi šio klausimu ir žinau, kad įmanoma atsekti uh, bent tris klonuoto gyvūno kartas. Tai yra įmanoma. Tokia turėtų būti mūsų iš ankstinė pozicija rengiant šį reglamentą jei taryba ir komisija negali tam pritarti, geriau yra neturėti jokio reglamento, negu turėti tokį reglamentą, kurio mes vėliau negalėsime pataisyti. Dėkoju. Kai kurie kolegos užduo uždavė klausimus komisijai ir turime komisijos narį, kuris atsakys kolegų užduotus klausimus. Ačiū, ponė Pirinkė, mums taip pat padarė didelį įspūdį, tai kiek pakeitimų buvo pateikta, kiek jūsų komitetas parengė pakeitimų, kiek Žemės ūkio komitetas pateikė pakeitimų. Aš pasistengsiu sureaguoti į tai, e, kas jau buvo pasakyta. E, iš tikrųjų, komisijos pradinėme pasiūlyme mes nepasiūlėme iš naujo įrašyti tų apibriešių, kurios buvo nu, ankstesnėme tekste. Mes suprantame, kad, kad e, mūsų, mes tengiamės tik tai viską paaiškinti, kad visiems būtų aišku. Ir tai, ką jūs norite, kad būtų vėl rašyta į tekstą, iš tikrųjų gal ir paaiškiau išdėstys tekstą ir mes tam neprieštaraujame. Antra pastaba yra susijusi tuo, apie ką daug buvo kalbėta, tai yra klonavimas. Jums yra žinoma, kad komisija pateikė dar vieną pasiūlymą, nes diskusijos dėl klonavimo yra labai sudėtingos. Uh, Taigi šiame tekste, kur kalbame apie naujus maisto produktus, nėra paminėtas klonavimas. Mūsų pozicija yra tokia. Dabartinė situacija yra tokia, kad mėsos ar pieno produktai, kuriuose gali būti klonuotų gyvūnų elementų, turi likti galioti tol, kol nebus patvirtintas naujas tekstas skirtas klonuotiems gyvūnams. 92 pakeitimas buvo pasiūlytas ir tenai siūloma yra sugrįžti prie ankstesnės pozicijos, žinant, kad a, maisto produktai, kuriuose yra klonuotų gyvūnų elementų, turi būti laikomi naujais maisto produktais ir todėl reikia, a, jiems reikia gauti leidimo. Leidimą taip kaip yra numatyta. Toliau nano medžiagos. Jums yra žinoma, kad apibrieštis egzistuoja, yra nurodyta tekste uh, uh, uh, reglamento numeris 69.2011, jame tame reglamente kalbama apie vartotojų informavimą, apie maisto produktų sudėdamasias dalis. Uh, Ir per praeitą kadenciją parlamentas išsakė susirūpinimą dėl šio dokumento ir mes šiuo metu rengiame pasiūlymą dėl deleguotojų aktų, kuriuose bus nurodyta tai, ko prašė parlamentas. Tai yra papildai priedai, kurie seniai jau yra naudojami ir kuriuose gali būti nano medžiagų. Ir arba jie turi būti įtraukti tokie produktai į e, šį reglamentą arba žymėjimui skirtą reglamentą. Mes dėl teisinių aiškumo Nenorėtume, kad egzistuotų du, dvi apibrieštis. Viena apibrieštis egzistuotų reglamente dėl žymėjimo, o kita šiame de, de, na, naujiems maisto produktams skirtam a, dokumente. Nes a, mes baiminamės, kad jeigu egzistuos du tekstai, tekstai kuriuos a, kada nors reikės keisti, dalyvaujant valstybinarių ekspertams, ir Europos parlamentui. Ir kad tuose tekstuose, ir tuomet gali kilti problemų, nes tuose tekstuose egzistuos skirtingos apibrieštis. Ir mums atrodo, kad žymėjimo reglamente nurodyti apibrėžimą būtų geriau. Be abejo, iškyla ir dar viena problema. Tai yra, kiek tų nanomedžiagų gali būti - 50 procentų ar 10 e, procentų. Ir e, šiandien dar nėra įmanoma įvertinti, ar, e, aptikti nanomedžiagas kokiame nors produkte, jeigu jų yra e, iki 10 procentų, bet ateityje be abejo tai galima bus padaryti. Todėl šiandien mums atrodo, kad 50 atrodytų geresnės pasiūlymas. Ir be abejo, po to vėliau, atsižvelgiant į mokslinius tyrimus, galima bus laipsniškai mažinti tuos 50 procentų, 40, 20 ir taip toliau. Aš manau, kad parlamentas taryba ir komisija visi norėtų, kad tas skaičius būtų kuo mažesnis, tačiau šiandien to negalime padaryti, nes nebus įmanoma prižiūrėti, ar tinkamai laikomasi šio teisės akto. Maisto produktai gaminami Europos Sąjungoje ar tie, kurie yra importuojami į Europos Sąjungą, e, yra tokie, kad mes negalime dar šiandien patikrinti, ar juose yra nano medžiagų, jų yra mažiau nei 10 procentų. Štai toks yra mūsų pasiūlymas. Mes e, e, norime, kad kartu būtų viskas aiškiai, kad visiems būtų aišku, kaip reikia žymėti produktus ir kad būtų užtikrinta vartotojų sauga Ir mes taip pat e, e, stengiamės užtikrinti, kad e, šis reglamentas būtų taikomas tiek naujiems maisto produktams, kuriuos mes nežinome, tiek tiems, kurie atsirado po 1997 metų. Ir taip pat stengiamės reaguoti jūsų išsakytas pastabas. Yra dar vienas dalykas, apie kurį buvo kalbėta. Tai yra atsargos principas arba naujųjų maisto produktų poveikio aplinkai vertinimai jau egzistuoja keli teisės aktai šiuose abiejose, e, šiais abiej e, klausimais. E, jie yra kartais susiję su aplinkosaugu, kartais yra susiję su atsargumo principo taikymu. Ir be abejo, šie tekstai yra taikomi pagal analogiją ir naujiems maisto produktams. Kol EFSA nagrinėja, ar koks nors, nagrinėja, analizuoja kokio nors naujo maisto produkto saugą, saugos lygį, ir tol, kol ji neįsitikins, kad tas produktas yra visiškai saugus, tol mes taikysime atsargos principą pagal bendras nuostatas. O jeigu iškils kokiu nors e, abejonių, kokiu, kokiu nors, ne, kokiu nors neiškumu, tuomet komisija neišduos leidimo vadovaudomasi atsargumo principo. Skaidrumas. Jūsų pateiktas pasiūlymas numato, kad valstybės narės ir, vart, ir uh, maisto produkto subjektai turėtų gauti išsame informaciją apie tai, kas yra naujas maisto produktas. Mes parengsime gairės, bendradarbiaudami su FSB abejo, tam, kad uh, gamintojai ir pačie smulkus ir nedideli gamintojai uh, galėtų tinkamai taikyti šio, šį tekstą, tačiau yra visiškai aišku, kad šios gairės nepakeis šio teisės akto nuostatų. Tos gairės bus skirtos tik tai e, joms paaiškinti. Ir paskutinis dalykas, daug kas iš jūsų kalbėjo apie deleguotuosius e, e, ir gyvendinimo aktus. Tai yra klausimas, dėl kurio taryba Europos parlamentas dažnai ginčiasi. deleguotieji aktai arba įgyvendinimo aktai nėra skirti tam, kad būtų keičiamas pamatinis teisės aktas. Jokių atvejų taip negali būti. Europos komisijos teisininkai labai atidžiai stebi, kad tai neįvyktų ir jums taip pat yra žinoma, kad yra visiškai neįmanoma deleguotojų ar gyvenimo aktų pakeisti pagrindinį teisės aktą. Tiesiog tai yra neįmanoma. Ir mes to nedarome, mes tuo neužsiimame. Tačiau mes manome, kad mums reikia turėti tam tikrą lankstumą. Ypač rengiant naujų maisto produktų sąrašus, kurie bus tvirtinami, taip pat pereinant E, nuo senojo teksto galiojimo prie naujųjų nuostatų, kurios bus išdėstytos šiame teisės akte, kurį jūs patvirtinsite. Todėl mums reikia lankstumo rengiant įgyvendinimo aktus tam, kad visa ši sistema galėtų veikti. Pone Polson kalbėjo, kad reikia supaprastinti procedūrą tam, kad e, visi e, verslo subjektai galėtų tinkamai renkti ir kurti inovacijas. Ir kad negalima jiems užkrauti per nelik ilgų, sudėtingų, didelių biurokratinių procedūrų naštos. E, to pat siekia ir mūsų komisijos pirmininkas ponas Junkeris. Inovacijos ir kliūtis, kurios dabar trūdo inovacijoms, e, e, inovacijom kurti, yra labai rimta problema. Ir Ir uh, maisto perdirbėjai dažnai susiduria su tomis problemomis, kurios yra nežinomos pramoninkams, pavyzdžiui, ar kokios nors kitose sektoriuose. Ir mes norėtume, kad mums leista būtų uh, užtikrinti, kad nesveiki maisto produktai nepatektų į rinką ir mes konsultuosime su EFSA, tačiau kitais atvejais mes norėtume, kad leidimų uždavimo procedūra būtų kuo trumpesnė, tam, kad mes galėtume leisti naujiems produktams, saugiems naujiems produktams, kuo skubiau patekti į rinką. Štai ką norėjau, ponė pirmininkė, pasakyti ir baigdamas dar noriu pasakyti, kad mes be abejo esame pasirengę bendradarbiauti ir su ponu Nikolsonu, ir su šešėliniais pranešėjais tam, kad visi kartu, gal, e, kartu su taryba galėtume parengti tekstą skirtą naujiems maisto produktams, tokį tekstą, kuris būtų puikus ir kuris būtų kuo greičiau patvirtintas. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Dabar e, pranešėjai žodis apibendrinti diskusijai. Labai ačiū. Ačiū visiems už pasisakymus. Manau, E, tikrai e, per diskusijas kai ką išsiaiškinome, bet e, matome taip pat, kad nuomonės ir skiriasi dėl kai kurių dalykų. Reikės pasižiūrėti, ar mums pavyks e, išspręsti visas problemas, bet per ateinančias keletą savaičių bandysime išspręsti viską. Ačiū visiems dar kartą, o dabar atsiprašau, kad turiu išbėgti, nes skubu į Žemės ūkio komitetą. E, turime dar prisiminti, prieš baigiant diskusiją, kad balsuosime dėl šio klausimo neįlinėme e, posėdėje Strasbūre lapkričio 24 dieną. Dėl šio pranešimo. O dabar galime pereiti prie e, kito darbo tvarkės punkto konvencija dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės e, konvencijos. Iškart suteiksiu žodį komisijai. Komisijai pirmiausiai suteiksiu žodį, o paskui išklausysime pranešėjos. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Sveiki visi. Ačiū poniai Ajuso už parengtą pranešimą, už pasiūlymą e, parlamentui suteikti pritarimą e, ES prisijungimui prie šios konvencijos. Norėjau tarti keletą žodžių dėl CITES konvencijos. Ji e, buvo 73 metais pasirašyta, tik tuomet tik tai šalis galėjo prie jos prisijungti, o paskui padaryti pakeitimai ir e, e, regioninės e, e, organizacijos e, gali tapti narėmis, įskaitant Europos Sąjungą, pagal atitinkamą pakeitimą. Sės konvencijos, kuris pernai lakrytį įsigaliojo ir dabar siūloma ES prisijungti prie šios konvencijos. Sitės yra konvencija, kuri sutelkia aplinkosaugos vystimo, prekybos klausimus. Mes turime tvirtas kompetencijas šioje srityje. Ir iš mūsų perspektyvos žiūrint, prisijungimas prie šios konvencijos būtų tik tai anomalijos pašalinimas. Europos Sąjunga galės dirbti šios konvencijos srityje teikti pasiūlymus, taip pat galės dalyvauti visose konvencijos struktūrose. Ir dėl platesnio dar konteksto e, noriu pasakyti, kad prisijungimas e, bus labai e, vyks svarbių momentų sitės veikloje, nes bandoma reglamentuoti pagal šią konvenciją tarptautinę medienos prekybą ir uh, sėti tai su nykstančiomis rūšimis. E, ir taip pat kalbama apie mm, tam tikrų gyvūnų e, prekybą. Mm, akcentas bus e, naujai akcentuojama kai kurie prekybos aspektai. E, raguanosių dramblių, e, dramblio kaulo, e, kaulo ir, ir panašiais elementais. Taigi tai labai svarbu. Dėkoju, suteiksiu žodį Pilar Ajuso, kuri yra pranešė mūsų. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už paaiškinimą. Labai gerai paaiškinta buvo ką e, reiškia tas prisijungimas, buvo patvirtintas pakeitimas ir jis leidžia ES prisijungti prie sitas konvencijos, tapti jos dalimi. Vienintelė problema e, buvo e, likusi, tai yra mūsų prisijungimas, bet valstybės narės ir toliau bus šalis šios konvencijos mums prisijungus, bet dabar E, turime dar kalbėti apie teisinį pagrindą mūsų prisijungimo 192 ir 277 straipsnį. Vienas susijęs su aplinka, aplinka kita su prekybos politika. Manau, kad komisija pateikė teisingą pasiūlymą. Vienas iš didžiausių sunkumų problemų didžiausia yra prekyba nykstančiomis rūšimis. Dėl to pagal 207 straipsnį mes galėsime bendarbiauti ir tai e, bus mūsų teisinis pagrindas. Tačiau taryba nori, kad e, mes e, pirmiausiai galvotume apie aplinką ir remiasi 192 straipsnių, bet mano ir mano frakcijos pozicija yra tokia, kad reikėtų dviejopo teisinio pagrindo, kaip kad siūlo komisija. Negalime teikti pakeitimų, balsavimas yra už arba prieš ir aš siūlau tokią poziciją patvirtinti. Dabar socialistų vardu o, kolega Riano. Briano. E, dėkui pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau padėkoti pranešiai, norėčiau padėkoti komisijai. Mes visiškai pritarėme tam, kad galiausiai ES turi prisijungti prie šios svarbios konvencijos. E, sakome taip ir turime e, pritarti dviejopui bejopam tai pagrindui, tai yra aplinkosaugos ir priekybos elementams. Mesmeker. Demesmeker. Norėčiau padėkoti savo frakcijos vardu komisijai ir pranešėjai. Susitarimas dėl tarptautinės prekybos nykstančiomis E, rūšimis. Ta konvencija saitės yra pasirašyta jau prieš 40 metų, bet vis tiek mes turime tęsti darbą siekdami apsaugoti nykstančias rūšis ir ES prisijungimas yra labai e, svarbus. E, iki šiol ES buvo tik stebėtoja. Reikia galvoti ir apie platesnį kontekstą. ES įgyvendina e, konvenciją pagal reglamentą 33897, bet e, yra problemų dėl e, nesutarimų, dėl įgyvendinimo ir deleguotojų aktų tarp tarybos ir parlamento. Vyksta diskusijos apie tai, kaip reikėtų peržiūrėti šį teisės aktą. O dėl dabartinio pasiūlymo, kaip ir ponia Jūso, mes pritarėme prisijungimui prie sitės konvencijos, tai įdėktų daugiau teisinio aiškumo dėl ES vaidmens ir mes galėsime e, taip pat taikyti tam tikras galės, turėsime svorio. Ir e, turime galvoti apie Nagos protokolą ir Bonos konvenciją. Tai yra panašus klausimai. Dar e, reikia nepamiršti nacionalinių ir Europos Sąjungos e, klausimų, bet tai nepakeis e, ryšių tarptų dviejų jurisdikcijų ir to, kaip bendrijos požiūris bus plėtojamas. Pranešėjai apie tai labai aiškiai pasisako iškinamajame rašte. E, dėl teisinio pagrindo, kai buvo pasakyta, Europos parlamento teisės tarnyba e, remia komisijos pasiūlymą ir pritarė e, dviejopam pagrindui, vienam dėl prekybos, kitam dėl aplinkos. Ir mes esame patenkinti tokiu interpretavimu. Ši diskusija tikrai leis mums šiandien patvirtinti šį pranešimą. Dėkoju. Dabar ponas Gerbrandi Alde vardu. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti poniai Ajuso pranešėjai už jos darbą. Europos komisijai taip padėkoju už tai, kad parengė šį pasiūlymą. Tai yra svarbus žingsnis, mums reikia kalbėti vienu balsu sitės e, kontekste, kaip ES. Aš pats dalyvavau šalių konferencijoje 2010 metais ir mačiau, kad valstybės narės daugiau tarpusavėje ginčijosi negu kad e, visos kitos šalys ir mes neturėjome jokios įtakos e, toje konferencijoje sitės. Buvo labai apmaudu matant tokią padėtį, bandėme įtraukti 2010 metais e, jūrų, e, jūroje tam tikras rūšis e, gyvenančias, bet kadangi neturėjome vieningos pozicijos, negalėjome nieko pasiekti. Taigi šis žingsnis yra būtinas, tik vienas susirūpinimo elementas. Europos komisija galės E, ir kalbėti ir balsuoti 28 šalių vardu tuo met, kai ES e, teisės aktai, aktams tai turės poveikį. Jeigu ne, tai atskirai balsuos ir toliau 28 valstybės narės ir kalbės atskirai. Uh, Ir mes negalime čia labai daug ko pakeisti, bet manau, kad e, komisijos e, atstovas narys, dalyvaudamas šalių konferencijoje, turės e, tam tikrą tvirtesnę poziciją bendraudamas ir su valstybėmis narėmis ir taip pat turės siekti kaip galima vieningesnės nuomonės, kad ES balsas neišsisklaidytų ir vėl neturėtų jokios įtakos įtakos. Ir aš norėčiau e, kreiptis į komisiją ir komisijos narvėlą, kad e, užtikrintų tokią vienybę. Ačiū. Dabar Safronte FDD frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė. Nelabai ką galėčiau papildomai pasakyti, noriu tik išreikšti mūsų frakcijos pritarimą. Uh, ES prisijungimui prie sitės. Noriu dar pasakyti, kad Vašingtono komisija yra viena iš seniausiai dirbančių simančių aplinkos apsaugą. 30 metų jį veikia ir tai yra viena iš veiksmingiausių struktūrų. Maždaug 168 šalis yra įdėgusios atitinkamas e, nuostatas į savo e, teisės sistemas, įskaitant visas valstybės, ES valstybės narės. Ir ES nebeturėtų būti tik pasivis stebėtoja, bet turėtų išsakyti savo nuomonę toje konvencijoje ir tokiu būdu veiksmingiau įgyvendinti savo aplinkos apsaugos politiką ir e, faunos ir floros apsaugą. Manau, kad dabar reikėtų paklausti komisijos, ar norėtų sureaguoti į tai, kas buvo išsakyta. Dėkoju, gal trumpai tik tai. Norėčiau padėkoti nariams, kurie kalbėjo, noriu padėkoti už jų paramą. Ponas Gerbrantį kalbėjo apie vieną liūdną įvykį, tuomet buvo kalbama apie paprastą įtūną Ir mes, kai nepavyko mums e, pateikti savo nuomonės, bet mes tikrai sieksime, kad komisijos narys vėliau dalyvautų e, kitoje šalių konferencijoje ir išreikštų mūsų nuomonę. Ačiū. Dėkuoju. Dabar reikėtų tik pasakyti, koks mūsų tvarkaraštis. Mes balsuosime dėl šio klausimo lapkričio 5, tai yra šiandien po pietų. Balsavimas per plenariją sesiją numatytas gruodžio mėnesiui. Galime baigti diskusiją dėl šio klausimo ir pereiti prie kito klausimo, o kitas klausimas keitimasis nuomonėmis su ponu Fransu Fischler, kuris vadovauja koordinaciniam komitetui E, naujos e, mokslinės programos, e, dirba, rengiantis Expo 2015 metais, kaip žinia. Tai yra visuotinė paroda, kuri vyks nuo gegužės 1 iki spalio 31 Milane kitais metais. Daugiau kaip 160 dalyvių atvyks į šią parodą, įskaitant ES ir valstybės narės. Tikimasi, kad daug suinteresuotų e, šalių atvyks, manoma, apie 20 milijonų lankytojų. Ši paroda sulauks. Tema - pamaitinti planetą, energiją gyvenimui. Ir dėl šios priežasties mes pakvietėme e, šio nacinio komiteto pirmininką, norime išklausyti jo paprašyti jo paaiškinti, pristatyti šį svarbų klausimą ir mes tikimės, kad ES sėkmingai dalyvaus šioje svarbioje parodoje. Ir norėčiau iškart suteikti žodį ponui Fischleriui, kad jisai pristatytų šį klausimą. Much, uh, Dėkoju pirmininkė, labas rytas. Ponios ir ponai, komiteto nariai. Lygiai po 177 dienų prasidės paroda Expo Milano 2015. Jie pasiūlys Europai unikalią galimybę sutelkti dėmesį prie vieno iš didžiausių iššūkių kylančių pasaulyje. Tai yra, kaip užtikrinti saugų, pakankamą ir um, pakankamai maistingą, tvarų maistą. Kaip jau minėjo pirmininkas, aš esu e, koordinacinio komiteto pirmininkas, kuris buvo įkurtas kovo mėnesį kartu su Europos parlamentu. E, šio komiteto nariai yra 11 e, ekspertų, kurie, kurių tikslas yra pateikti gairės tokią mokslinę programą Expo 2015. Bus siekiama, kad Expo 2015 paroda paliktų įnašą bei paskatintų diskusijas šio kylančio iššūkio tema. Ekspo dalyvavau daug agentūrų, jungtinių tautų, taip pat organizacija ir Europos Sąjungos sąjunga turėtų pasinaudoti galimybę, pasinaudoti šią platformą ir užimti svarbę vietą pasaulio lygio diskusijose. Tema – pamaitinti planetą energiją gyvenimui. Tai yra tema svarbi įvairioms e, politikos rytims, e, kuriuose veikia Europos Sąjunga. Tai yra inovacijos, moksliniai tyrimai, žemės ūkis ir taip toliau. Tai yra puikia galimybė prisidėti prie pasaulinių diskusijų maisto saugos ir tvarumo klausimais. Taigi, iš ties labai svarbu ne tik parodyti ES maisto sektoriaus sėkmingą darbą, taip pat užimti vadovaujančią poziciją mokslinių tyrimų srityse, tačiau taip pat bus galimybė užmėgsti produktyvų bendradarbiavimą su visomis suinteresuotomis šalimis bei e, tarptautinė mokslinė bendruomonė. Iš pat pradžių būtina užakcentuoti, kad moksliniai tyrimai yra būtini e, siekiant užtikrinti e, vis daugiau e, baltymų reikalaujančių maisto produktų paklausą. Ir panašu, kad ta paklausa per atimiausius dešimtmečius tik auks. Taip pat reikia pasistengti įveikti tas trūkumus maisto gamybos uh, bei išspręsti mais e, vandens ir žemės e, trūkumą, kuris apsunkina maisto gamybos procesą. Taigi, ES gali prisidėti sprendžiant šias problemas efektyviau naudojant žemės ir vandens išteklius Taigi, mokslinio koordinacinio komiteto vaidmuo yra užtikrinti, kad ES imtųsi aktyvaus vaidmens Expo 2015. Taip pat mūsų vaidmuo yra užtikrinti, kad ES aktyviai dalyvautų dialoge su visomis suinteresuotomis šalimis. Ir buvo parengtas specialus dokumentas su prioritetu pagrindiniais prioritetais maisto sektoriuje. Šis dokumentas daugiausia dėmesio skiria toms rytims, kur ES moksliniai tyrimai atliekami gali daugiausia pridėtinės vertės suteikti. Dokumentas bus pateiktas visuomeniai ir per Expo 2015 bus organizuojama daug įvairiausių renginių, bus suteikta daug galimybių nuomonėms apsikeisti ir dialogui užmėgsti. Taip bus prisidėta prie Expo 2015 e, indėlio į e, įnašą būsimiems veiksmams. Taigi, koordinacinis iniciatyvinis komitetas e, išsakė, įvardino pagrindinės septynias svarbiausias sritis. Visų pirma, tai yra visuomenės sveikatos gerinimas, didinant maistinę vertę, tai yra kaip galima valgyti sveikai ir tvariai. Kitas sritis – atliekų mažinimas, efektyvesnė maisto grandinė. Kita, trečias rytis maisto saugos ir kokybės gerinimas, ketvirtas rytis maisto vis labiau globalizuotojų maisto sistemai problema. Kita tema – maisto sistemos vertėjas didinimas. Taip pat žemės valdymas palankus visoms ekosistemoms, tvari kaimo plėtra ir galiausiai tvarus žemės ūkio gamybos didinimas. Taip sakant, tvarus intensyvi, intensyvinimas. Daugelis šių temų apima skirtingas rytis – skirtingus sektorius ir skirtingas kultūrinės aplinkas. Taigi ES turi vaidinti pagrindinį vaidmenį, e, sprendžiant ar kalbant e, šiomis skirtingomis temomis. Ir ES turi imtis lyderio vaidmens ir e, pasitelkti mokslinių tyrimų rezultatus, inovacijas ir skirtingų disciplinų požiūrį. Bet to gali nepakakti išspręsti visiems kylančioms problemams ir iššūkiams. Mes turime atsižvelgti į tai, kokį, kokią įtaką daro individualūs poreikiai globaliai maisto sistemai. Taigi labai svarbu suprasti, geriau suprasti maisto sistemą ir Mm, skatinti švietimą, komunikaciją, kad žmonės suprastų, kaip jų individualūs poreikiai veikia e, pasaulinę maisto sistemą. Ponas ir ponai, pamaitinti planetą yra platus, e, kompleksinis klausimas ir mes turime pasitengti geriau suprasti poveikį šio iššūkio. Mes, kaip Europos Sąjunga, turime kuo geriau išnaudoti tuos šešis Expo 2015 mėnesius, kai visas, viso pasaulio dėmesys e, bus sutelktas ties mūsų veiksmiais. Mes turime e, pasistengti dirbti tarptautiniu lygiu visi kartu, kad pasiektume pasaulinio maisto saugumo. Dėkoju. Ačiū. O dabar e, Laukiu klausimų ir komentarų iš mūsų komiteto narių. Prašau. Ajuso. Dėkoju pirmininkė. Ačiū kolegui Fischer. Malonu vėl jūs matyti čia parlamente. Iš ties džiugu girdėti tai, kad planuojama daug dėmesio skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms maisto gamybos srityje. 20 metų esu dirbusi šioje srityje ir labai džiaugiuosi tai girdėdama. Jūs kalbėjote apie mokslinį komitetą, kuris pateikė ataskaitą. Tai yra septynios įvardino sritis. Ir tarp viena iš šių sričių yra maisto sauga. Ir aš manau, kad jūs, kai kalbate apie maisto saugą, turbūt turite omenyje tą patį, apie ką ir mes čia kalbame Europos parlamente, kalbėdami apie maisto saugą. Bet ką reiškia maisto saug gumas trečiajame pasaulyje. Tai turbūt reiškia patikimą maisto tiekimą, tai yra pastovų maisto šaltinį. Ir aš tikiu, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos gali išspręsti maisto nepakankamumo visame pasaulyje problemą. Taip pat yra ir kitų elementų maisto saugos, vandens ir žemės, stygiaus. Ir tikrai man įdomu, ką jūs galvojate apie to maisto pakankamumo problemą. Jūs nepaminėjote būtent šios srities, bet man įdomu, kokie ištekliai bus e, teikiami šiam klausimui spręsti. Labai svarbu atsižvelgti į tuos pagrindinius dalykus, kuriuos jūs minėjote, ir būtent programas ir projektus skirti šiems pagrindiniams įvardintiems tikslams. Dėkuoju. Kolega Fišleris, suteiksiu žodį jums atsakyti. Dėkuoju, ačiū už klausimą. Kitas mokslininkų pateiktas dokumentas yra parengtas, bet nėra baigtas. Ir gruodžio mėnesį komiteto nariai susitiks ir mes norėtumėme tą dokumentą būtent tada ir patvirtinti. Ir tuomet e, jis, žinoma, iškart bus perduotas Europos parlamentui. Dėl kito jūsų klausimo. Čia galbūt kilo šiokia tokia painiava dėl žodžių. Pavyzdžiui, mano gimtaja kalba kalbant nėra skirtumo. Tai kai kalbama apie maisto saugumą ir maisto saugą, mes žinome, kad tai nėra tapatus dalykai. C punktas arba trečiasis punktas dokumento apie tai kalba. Ten kalba apie maisto saugą safety. Tai yra vienas iš principų, vienas iš prioritetų. Ir mes kalbame apie specialius klausimus, kuriuos turėtų mokslininkai atsakyti. Tai yra, kaip galima būtų užtikrinti užtikrinti maisto saugą. Maisto saugumas yra visiškai kitas dalykas, tai yra maisto trūkumas ir kaip galima būtų užtikrinti pakankamai maisto visiems. Čia jau reikėtų kalbėti apie pasaulinį maisto saugumą. Čia jau kalbame apie apsirūpinimą maistu pasauliniu lygiu. Finansavimo dalykai. Europos Sąjungoje yra numatyta lėšų Europos Sąjungos paviljonui įrengti Milane. Ir taip pat buvo nuspręsta, kad tame paviljone uh, bus organizuojama daug įvairiausių renginių parodos metu. Ir taip pat bus ir po to sekantis veiksmai po e, parodos. Dėl to ir buvo įsteigtas koordinacinis komitetas, nes buvo norima, kad viskas nesibaigtų kartu su ekspo paroda spalio pabaigoje. Ir mes norime inspiruoti daugiau mokslinių programų ir norime, kad tos programos remtųsi ekspo rezultatais ir daugiausia turbūt e, kaip e, finansavimo šaltinį galima minėti programą Horizontas 2020. Pagal Horizonto 2020 biudžetą žemės ūkio moksliniams tyrimams Yra numatyta lėšų suma ir turbūt viskas priklausys nuo to, kokia dalis, kokia dalimi numatyto finansavimo programos atitinkamai nuo temos projektai atitinkamai nuo temos sugebės pasinaudoti. Aš taip pat turiu klausimą. Visiems yra žinoma, kad tarptautinės agentūros labai dažnai kalba apie tai, kad iki 2050 metų mūsų maisto poreikiai išauks net 70 procentų. O žemės ištekliai, kaip žinia, yra riboti. Ar mes sugebėsime gaminti daugiau? Našumas, produktivumas ir tvarumas tai yra dalykai, kuriuos privalėsime derinti. Būtent todėl mes turime šiuo metu, kaip yra numatyta, turime visomis išgalėmis pagal septynis nurodytus punktus mažinti maisto atlikas. Š... Negalime švaistyti maisto. Mm. Matome, kad egzistuoja skirtumas tarp padėties išsivyščiusiose šalyse ir besivystančiuose kraštuose, e, besivystančiuose kraštuose, nes tenai trūksta maisto, pas mus jo yra per daug ir jisai dažnai yra švaistomas. Labai dažnai vartotojai e, neteisingai vertina savo pačių poreikius, o besivystančiuose šalyse maistas švaistomas pač. Uh, pačioje maisto e, vartojimo grandinės pradžioje, dėl to, kad jiems trūksta e, šaldimo įrangos tam, kad galėtų ilgiau e, saugoti maistą. Ir todėl dažnai maisto jiems pritrūksta. Mes bijome, kad tai bus tikrai, taps tikrai rimta problema ateityje. Apie tai buvo kalbėta dar praeitoje kadencijoje, bet e, nebijoju, kad ir per šią kadenciją Europos parlamentas skirs ypatingą dėmesį šiam klausimui. Nes e, mūsų žemės ūkio tvarumas darna yra daly, e, labai labai aktualus klausimas. Ir dar vienas klausimas, kuris yra susijęs su iniciatyviniu komitetu. Ar jūs galvosite apie įvairių žemės ūkio produktų gamybos būdų konkurencingumą. Juk e, mes matome, kad šiandien nemenki žemės plotai e, ir kultūros yra naudojami ne maistui gaminti, bet e, kokiems nors kitiems produktams pagaminti. Ar jums netrodo, kad toks skirtingas mūsų žemės ūkio reikmenų naudojimas e, gali sukelti ateityje problemų? Na, kalbėsiu savo gimtają kalbą, kad šiek tiek paivairinčiau šį posėdį. Pone pirmininkė, prieš pradėdamas atsakinėti jūsų klausimus, aš kartu norėčiau pasakyti, kad iniciatyvinis komitetas uh, nėra skirtas tam, kad parengtų naują žemės ūkio politiką, kuri būtų tinkama visiems visame pasaulyje. Iniciatyvinės komitetas tiesiog užsijima a, moksliniais tyrimais ir mokslinio tyrimų programomis. Tačiau sureg, norėčiau sureaguoti tai, ką, apie ką jūs ką tik kalbėjote. Iš tikrųjų, įpusėjus šiam amžiui mums reikės 70 procentų daugiau maisto, nei turime jo daugiau. Bankimūnas apie tai e, kalbėjo. Jis sakė, kad net 2030 metais mūsų maisto poreikis išau padvigubės. Ir tai yra tikras iššūkis. Taip yra dėl to, kad e, gyventojų skaičius auga netolygiai. Jis, mes matome, kad dabar gyventojų skaičius auga labai sparčiai ir po to mes tikimės, kad jisai sulėtėjęs. Taigi per kitus uh, du dešimtmečius situacija bus keisis labiausiai. Reikia atvirai kalbėti. Dauguma maisto produktų tas prieaugis, tas papildomas maistas turės būti, jis uh, turi atsirasti dėl to, kad mūsų technologijos gamybos būdai bus našesni, produktyvesni, o ne dėl to, kad mes pradėsime auginti daugiau maisto. Per pastarusius uh, e, 20 metų mes sugebėjome padvigubinti maisto produktų gamybos apimtis bet dėl to, kaip žinia, labai nukentėjo mūsų aplinka, mūsų gamta. Ir dabar pagrindinis uždavinys būtų toks - pagalvoti, kaip galima būtų gaminti e, tiek pat maisto ir net dar daugiau, nedarant žalos aplinkai. Europoje derlingumas ir žemės ūkio našumas yra pakankamai didelis. Mes sugebėjome pasimokyti iš praeities klaidų ir šiandien jau aiškiai suprantame, kad mūsų žemės ūkis turi būti ekologiškesnis. Dar vienas svarbus argumentas tai yra maisto švaistimas ir mes žinome, kad, kad maždaug 30 procentų visų, viso turimo maisto išsivyščiusiose šalise yra išmetama iš šiukšlių dėžę. O kitur, besi, besivystančiose šalise, tenai labai dažnai um, maistas yra švaistomas ar maisto žaliavos yra švaistomos gamybos procese ar auginimo, ar derliaus nuėmimo procese. Ir mes turime pasigilinti į tai, kaip galima būtų spręsti tas problemas. Ir paskutinis dalykas - konkurencija tarp įvairių žemės e, ūkio naudmenų naudojimo. Tai yra tema, kuri bent jau Europoje turi būti svarstoma, kalbant labai e, atvirai, kalbant tiesiai šviesiai. Nes e, mes turime priimti politinį sprendimą, kad pirmenybę visuomet reikia teikti maistui, o ne kitiems dalykams. Norime kurti ekologišką ekonomiką. Tai yra tokia ekonomika, kurioje būtų naudojama biomasė tam, kad būtų kūriamos cheminės medžiagos, generuojama energija ar šiluma. Ir jei norime kurti tokią, tokį ūkį, turime nepamiršti, kad, kad galime kaip biomasę naudoti tik tai atliekas. Miškininkystės sektoriuje, pavyzdžiui, jau ilgą laiką ištekliai naudojami yra taip, kad miško generuojama biomasė gali būti naudojama tik tai pačių efektyviausių būdų. Būtina nustatyti, koks tos biomasės naudojimas yra pats pats našiausias jei tiesiog deginsime biomasą, tiesiog švaistysime ją vėjais. Ir nesvarbu, tai būtų miškininkistės sektoriuje pagaminta biomasė ar kokia kita biomasė. Mes turime gaminti aukštos vertės produktus. Jeigu mes norime pakeisti mūsų iškastinį kūrą, kūrų, kuris yra gaminamas iš biomasės, turime nemažai investuoti ir turime tikrai teikti pirmenybę pažangiausioms technologijoms. Evi. Pone Egi, ačiū, aš norėčiau užduoti klausimą. Aš norėčiau jūsų paklausti apie mokslinio tyrimų programas. Ar yra numatyta kalbėti apie tai, kad būtina naudoti tuos žemės ūkio produktus, kurie yra užauginami ar pagaminami šalia jūsų. Ar jūs ketinate teikti tam, uh, skirti tam dėmesio? Also ich äh, habe nicht ganz verstanden, was Ihre Frage genau. Nelabai supratau iš tikrųjų, um, koks, bu, kokia buvo jūsų klausimo esmė? Mes suprantame, kad viskas palieka, viską, ką darome, tai yra susijęs su CO2 išmetimais. Ir tas maistas, kurį, kurį mes valgome, kurį turime ant savo stalo, jisai iš kažkur buvo atgabentas. Taigi jis taip pat yra susijęs su tam e, tikrų CO2 kiekiu. Ir vėlgi čia kalbėsime apie politinių, politinius sprendimus. Paži įsivaizduokime, pavyzdžiui, tokį atvejį. Pomidorų auginimas. Jūs, pavyzdžiui, Belgijoje ar kur nors šalia Belgijos galite auginti pomidorus, tačiau jūs tą turėsite daryti šiltnamiuose. Juos reikės šildyti, juos reikės rinkti apšvietimą. Ir gali atsitikti taip, kad tokių pomidorų užaugintų Belgijoje poveikis aplinkai bus kur kas didesnis nei pomidorų atgabenimas iš Afrikos. Taigi reikia turėti kompleksinį požiūrį, holistinį požiūrį, tam, kad ne pradėtume, kad ne, neklystume. Dar vieną klausimą noriu užduoti ponė Toja. Ačiū ponė pirmininkė ir laba diena. Labadiena, ponė Fišerė. Aš taip pat dirbu ir um, vystimos ir bendradarbiavimo komitete. Aš atstovauju šiam komitetu šiame posėdėje. Mus pakvietė, jį susitikime su jumis ir aš kalbėsiu apie uh, tuos klausimus, kurie patenka į mano kompetenciją. Pone Fišerė, aš noriu jūsų paklausti apie iniciatyvinį komitetą. Uh, Gal jūs taip pat turėtumėt pagalvoti ir, ir tuk, apie tūkstantmečio vystimosi tikslus, nes, pavyzdžiui, vienas iš tų tikslų numatė uh, panaikinti skurdą, išnaikinti skurdą pasaulyje. Ir tą reikia daryti uh, atitinkamai formuojant politiką vyriausio pasaulio šalyse. Taigi mes turime tikslą sumažinti badaujančių, neprivalgančių žmonių uh, skaičių pasaulyje. Kai kalbame apie klimato kaitą, iš esmės kalbame apie klimato pokyčius, bet nepamirškime, kad čia yra ir kitų aspektų, kitų problemų, pavyzdžiui, e, priverstinės žemės užgrobimas. Ir aš norėčiau, kad jūs ir tų klausimų nepamirštumėt. Well, all, uh... Pirmiausiai, kaip Pirmiausia, tai- tūkstantmečio vystimosi e, tikslai turėtų būti gyvendinti iki 2015 metų ir kitų metų, badaujančių žmonių skaičius turėtų būti sumažintas per pus. Jei pažvelgsime dabartinę situaciją, atrodo, kad pasieksime tą tikslą. Bet jau vyksta ir diskusijos dėl taip vadinamų tvarumo uh, tikslų, tai yra tai, ko mes sieksime po to, kai e, jau įgyvendysime tūkstančių vystimosi tikslus. Ir tose, tarptų tikslų yra numatyta visiškai uh, išnaikinti uh, badaujančių, visiškai uh, iki nulio sumažinti badaujančių žmonių skaičių. Uh, Ir tai yra labai svarbu, tai nuo to priklauso mūsų žmonijos ateitis. Antra. Klimato kaitos aspektas yra be abejo tas, kuriam iniciatyvinis komitetas skiria ypatingą dėmesį. Kartu yra aišku, kad klimato kaitos padariniai skiriasi priklausomai nuo to, apie kurią klimato zoną kalbėsime. Todėl visiškai būtina yra į tai tinkamai atsižvelgti. Ir Europa, Europos pozicijos čia ko gero nėra pačios stipriausios, nes jums tikriausiai yra žinoma apie tai vadinamą uh, apie klimato kaitos e, juostą. Tai yra e, e, šalis, kurios yra išsidėšiusios Vidurio Afrikoje, Pietričių Azijoje, jų interesai yra vienokie ir po to yra kitokie interesai, kai kalbame apie šalis esančias šiaurėje ir pietuose. Žemės užgrobimas Tai yra silpniausioji vieta. Jei paskaltysite jungtinių tautų parengt, agentūrų įvairių įstaigų parengtus pranešimus, pamatysite, kad e, apie tą problemą yra žinoma. Tai atrodo, kad žemės užgrobimas nėra, kaip dažnai praeitie buvo teigiama, vyksta tam, kad. Uh, kad toje žemėje būtų auginamas maistas skirtas Kinijai, pavyzdžiui. Ne. Paprastai tiesiog e, žemė yra užgrobama siekiant pasipelnyti iš investicijų, nes tiesiog manoma, kad tos žemės vertė ilgainiui smarkiai padidės. Tai yra tiesiog investicija. Uh, mums reikia gauti patikimesnių duomenų. Ir aš manau, kad tokias problemas galima spręsti e, jas reglamentuojant. Tai yra teisinėmis priemonėmis ir mums šiuo atveju reikėtų e, tarptautinio dokumento, nes negalime spręsti tos situacijos e, tik vienos šalies pajėgomis. Be to reikia, kad būtų tinkamai tvarkomi žemės registrai, nes kai visa žemė yra apskaitoma tinkamai, tuomet visa žemės rinka tampa skaidresnė, o skaidrumas, aš manau, norint spręsti šią problemą, yra vienas svarbiausių aspektų. Madame Brieno. Dabar paskutinis atrodo klausimas. Pone Briano, vienas e, klausimas ir vienas pamastymas dėl e, vietoje pagaminto maisto vartojimą. Manau, jog labai svarbu mums būtent taip elgtis. Dabar, kai daug labai eksportuojama, reikia galvoti apie tai, kaip pirmiausia vartoti vietoje e, išaugintus, pagamintus e, maisto produktus tai naudinga ir gamintojams. Mūsų regione yra daug e, geologinio nestabilumo e, zonų. Manau, kad reikia ir maisto gamybą sėti su aplink aplinkos sauginės tvarumo e, dalykais. Aš e, dirbu e, Žemės ūkio komitete, žuvininkystės komitete, mes kalbam apie tvarų žemės ūkį. Ir dėl tvarios žvejybos tai taip pat labai svarbu. Žuvis naudinga mums, bet reikia ir nepamiršti tvarumo žvejybos metu. Dėkuoju šį klausimą. Dėl regionės maisto gamybos pasakyčiau, kad galima daug ko pasimokyti iš Italijos. Ir regionės maisto sistemos, regionės e, maistas, tai bus vienas iš esminių dalykų Italijos paviljone kitais metais mūsų paviljone, tiksliau Italijos paviljone kitais metais. Ir manau, kad Italija pademonstruos, kaip svarbu yra e, užtikrinti ir skatinti regionę gamybą, kaip tai naudinga gali būti. Taip pat e, ryšį tarp geografinės aplinkos ir kokybės. Pastaraisiais metais italai labai daug kovojo dėl regioninių maisto produktų apsaugos, kilmės apsaugos, e, geografinių nuorodų. Nebūtinai bus daug e, mokslinių tyrimų šioje srityje, paprasčiausiai reikia sakyti ir toliau reikia taip dirbti. Galbūt galima pagalvoti, kaip uh, dar labiau paremti tokias e, gamybos sistemas. O dėl žvejybos galiu Jūs patikinti, kad jūrų sistemos vandens kultūros e, bus taip pat įtrauktos į mūsų komiteto darbus. Visi žino, kad E, jūrų sistemos yra nepaprastai jautrios, tačiau netaip plačiai žinome apie klimato kaitos poveikį jūrų sistemams. Gali būti, kad e, tos pasiekmes bus labai liūdnos ir mes apie tai dar nežinome. Taigi šioje srityje reikia atlikti daug papildomų tyrimų, geresnės kokybės tyrimų, reikia geresnių metodų, kurie leistų mums e, stebėti žuvų išteklius. Ponas Vilkinsonas priminė man vieną dalyką. E, vyksta moksliniai tyrimai E, mokslinio tyrimų centre bendrame. Ir e, tyrimų tikslas nustatyti maisto kilmę. Tada e, bus galima nustatyti, ar ženklinimas tam tikrų produktų yra teisingas, ar tikrai jie yra iš tam tikros teritorijos, kaip kad parašyta etiketėje. Ir tokiu būdu mes galėsime kur kas geriau nustatyti maisto kilmę ir taip pat e, nustatyti tuos, kurie piknaudžiauja kilmės e, dalykais. Netrodo, kad e, kolegos norėtų dar paklausti. Norėtume padėkoti ponui Fischleriui už jo svarbų darbą, už darbą, kurį jis E, atliko rengiantis Expo. We invite here the director, regional director of the uh, Dabar noriu pakviesti Pasaulio sveikatos organizacijos regioninį direktorių pristatyti naujam klausimui. Direktoriai. Ringraziamo per eh, aver accettato il nostro invito. Dėkoju kad sutikote atvykti pas mus, Suzana Jacob, jūs atstovaujate pasaulio sveikatos organizacijai. Mes norėjome pasikeisti nuomonėmis su pasaulio sveikatos organizacija apie ebolos epidemiją, kalbant objektyviai, Europos Sąjungoje e, piliečiai labai atidžiai seka tai, kas vyksta vakarų Afrikoje. Galvoju ne tik apie skaičius, E, manau, kad e, jūs pateiksite mums naujausios informacijos apie skaičius, bet taip pat e, žmonėms rūpi, kad tas pavojingas virusas neatsilieptų jų sveikatai, kad jis nepaplistų Europoje. Pasaulio sveikatos organizacija sako, mes turime izoliuoti lygą, bet ne šalis Jeigu visi dirbs gerai, tai mums pavyks e, sumažinti rimtą poveikį vakarų Afrikoje ir taip pat neleisime virusui paplisti pasaulio mastu. Neseniai matėme atskirų atvejų, kai sveikatos darbuotojai, kurie dirbo kaip savanoriai, siekdami kovoti su šia lyga nukentėjusiuose regionuose, buvo gražinti į savo šalis po to, kai užsikrėtė. Žinome, kad e, yra problema dėl savanorių keliaujančių į vakarų Afriką. Jeigu jie grįžta namo užsikrėtę, tai toji situacija yra labai rimta problema. E, Tai yra sritis, kur mes galėtume dar daugiau ką padaryti. Aš suteiksiu žodį regioniai direktoriai, galbūt jums, jūs mums e, papasakosite, parekomenduosite, ką turėtume daryti Europos Sąjungoje, Europoje, kad galėtume susitvarkyti su šia lygajos protrukiu vakarų Afrikoje ir kad geriau e, organizuotume veiklą pas save E, siekdami apsidrausti nuo šios lygos, jeigu ji atkeliautų pas mus. Ir e, ką turėtume daryti su tais atvejais, jeigu jų pasitaikys čia, kad e, virusas toliau neišplistų. Prašom, ponė Jakab, žodis jums. Gerimas pirmininkė, komiteto nariai, ponios ir ponai, pirmiausiai norėčiau padėkoti jūs į jūsų posėdį Aš pirmą kartą mm, lankausi naujos kadencijos parlamente ir norėčiau palinkėti jums, pasinaudojusi progą, sėkmės atliekant jūsų svarbius darbus. Taip pat noriu pasakyti jums, kad mes visuomet paremsime jūs, jeigu jums tik tai reikės mūsų pagalbos. Dabar ebolos problema. Noriu pasakyti, jog iššūkis yra didžiulis. E, trumpalaikiai e, ir veiksmingi mūsų darbai, e, trumpoje perspektyvoje mūsų veiksmai turi būti ryštingi ir iki šiol imtasi tam tikrų priemonių, pirmiausiai Liberijoje ir matome, kad mažėja susirikimų atveju, bet reikia labai atsargiai žiūrėti į tai, nes mes nebuvome pasirengę proveržiui paskutinės 48 e, e, valandas vienas mūsų atstovas buvo vietoje ir jis mano, kad virusą galima įveikti per ateinančius 6-9 mėnesius. Mes taip pat e, žinome šį virusą nuo 80-mečio praeitįje mažose kaimuose, bendruomenėse Afrikoje yra pasitaikę susirgymo atveju bet ir kartais net nebuvo pastebėti protrukiai. Bet didžiausias pavojus yra tada, kai protrukis vyksta ten, kur gyvena daug gyventojų, arti miestų, kur e, yra didelis gyventojų mobilumas tiek šalyje, tiek tarp kelių šalių. Tokiu būdu virusas gali paplisti tarp gyventojų. Uh, Be to, ne viena iš trijų nukentėjusių šalių dabar neturėjo priemonių įvertinti ir suvaldyti protrukio veiksmingai. Taip pat politinis nestabilumas viena iš problemų, civilinis karas, skurdas, sveikatos apsaugos sistemos e, labai silpnos tame Afrikos regione ir vieš, visuomenės sveikatos paslaugos taip pat labai menkai išvystos, dėl to nebuvo įmanoma susidoroti su proveržiu. Bet ne viskas yra blogai, įmanoma sustabdyti viruso perdavimą ir mes jau esame pasiekę tam tikrų rezultatų Senegale ir Nigerijoje pavyko užkirsti kelią viruso tolesniam plitimui po to, kai jis buvo importuotas ir tos dvi šalis buvo 17-20 e, spalio paskelbtos e, šalimis be ebolos. Ką reikėtų toliau daryti? Mes turime globalų mechanizmą, e, tarptautinės gairias sveikatos srityje neturime vakcinos ir nėra gydimo ir mūsų priemonės yra susijusios su bazinėmis e, priemonėmis. Pirmiausia, ankstyva diagnostika, stebėsena, atveju nustatymas, e, gydimas, izoliavimas e, atskirų asmenų, taip pat stebėjimą, stebėsena kontaktų ir tokia tokiu e, būdu um, tikimybės mažnymas ir um, kontaktų stebėjimas. Taip pat jūs tikriausiai žinote, kad šiais metais, rūpjūčio 8, mūsų generalinis direktorius paskelbė, kad ebolos protrukis vakarų Afrikoje yra ypatinga situacija pasaulio mastu. Ir toks sprendimas reikalauja koordinuoto, suderinto tarptautinio atsako, kad būtų galima užkirsti kelią tarptautiniam e, viruso paplitimui. Generalinis direktorius taip pat pritarė e, ypatingojo komiteto priemonės, e, laikinasis priemonės, e, paskelbiant tam tikras gairias, e, kad užkirstume kelią tarptautiniam plitimui. Kokios yra laikinosios rekomendacijos, kurios aktualios visoms šalims? E, Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Pasaulio sveikatos organizacija nerekomenduoja bendrai uždrausti tarptautinę priekybą ar keliones. Mes rekomenduojame e, stiprinti bendrą pasirengimą šalyse e, reikia, e, rekomenduojama tikrinti išvykstančius iš nukentėjusių šalių žmonės, taip pat atliktas išorės vertinimas, e, kaip taikomos šalyse tam tikros priemonės ir kartu su Europos komisija mes dirbame čia. Taip pat noriu Jums pasakyti, kad e, pirmojo vertinimo išvados yra labai pozityvios. Komitetas nerekomenduoja uh, atšaukti masinių susibūrimų, bet pripažįstama, kad klausimai yra sudėtingi, reikia sudėtingų sprendimų ir reikia spręsti kiekvienu atveju atskirai. Komitetas ir valstybės narės turi taikyti riziką pagrįstą požiūrį savo sprendimuose, o pasaulio sveikatos organizacija toliau teiks paramą ir gairias kadangi šis proveržis yra išskirtinis ir jisai susijęs ne tik su sveikatos sektoriumi, Junktinių tautų saugumo taryba e, subūrė pirmąją e, Junktinių tautų specialią misiją, kuri yra laikina, kuri sureaguos į būtiniausius poreikius kovojant su ebola, o pasaulio sveikatos organizacija žiūrės į visuomenės sveikatos klausimus, o jungtinių tautų misija žiais į saugumo ekonominius logistinius elementus. Kita skaidrė. Dabar norėčiau trumpai pateikti naujausios informacijos apie tarptautinės pastangas. Tarptautinės Jungtinių sveikatos reglamento aktyvavimas, Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija reiškia, kad tarptautinis atsakas buvo labai stiprus ir dabar jį matome. Mes esame labai dėkingi už e, paramą, kurios sulaukime iš viso pasaulio, ypač iš ES ir valstybių narių. 90 dienų planas išsamus parengtas, kuris skirtas sukontroliuoti ir užkirsti kelią epidemijai, yra įgyvendintas. Mes e, turime paėgumus, izoliavome 70 žmonių e, su ebolos atvejais ir e, mažiausiai saugiai palaidojame 70 žmonių, kurie iki nuo rugsėjo pirmosios šių metų mirė. Tai yra keli iš mūsų tikslų. Mes norime taip pat plėsti visuomenės sveikatos priemonės tam, kad galėtume pagerinti padėtį. Iš 70, 750 darbuotojų, kurių reikia taikant mūsų priemonės pagal visą priemonių spektrą, 150 yra darbuotojų yra 15 skyrių skirtų gydyti ebolai įkurta ir tai yra mažiau negu vienas trešdalis mūsų tikslo. Mes esame įvertinę jungtinėse tautose e, pagal mūsų priemonių planą, kad reikės maždaug milijardo jav dolerių, kad būtų galima finansuoti priemonės. Numatytas iki šiol mums pavyko sukaupti maždaug pusę tos sumos ir reikia daugiau, kaip galima greičiau lėšų. Uh, ir e, PSO 260 milijonų e, e, reikia, kaip galima greičiau, ieškome donorų įvairių fondų. Ir apibendrindama galiu pasakyti, kalbėdama apie ateities poreikius, mums reikia gydymo centrų, ligoninių lovų tose centruose, reikia žmogiškojų išteklių, ypač gydytojų, medikų komandų ir taip pat lankstaus finansavimo. Toliau papildomi prie visuomenės sveikatos priemonių. Vakcina, gydimas, reikia plėtoti kaip galima greičiau tuos dalykus. Matome tipinį lygos pavyzdį, nuo, kur, nuo tos lygos kenčia vargingiausios šalis ir skurdžiausi žmonės. Komersinės paskatos moksliniams tyrimams neegzistuoja. E, polai, priemonės plėtojant vakciną, plėtojant terapin, terapiją yra plečiamos atsižvelgiant į dabartinę situacijos vakarų Afrikoje aktualumą. Taip pat ateityje, galvojant apie parengtį, būtų labai naudinga turėti mechanizmą, kuris užtikrintų vakcinos egzistavimą ir gydimą pamirštoms, užleistoms lygoms ir taip pat kitoms suskurdu susijusiams lygoms. Dėl ebolos dvi galimos vakcinos yra vystomos, dabar e, iš ankstiniai klinikiniai tyrimai taikomi, preklinikiniai tyrimai. Dvi vakcinos e, jau išbandytos su žmonėmis e, pagal paspartintą procedūrą, siekiama užtikrinti veiksmingumą, saugumą ir PSO koordinuoja šią veiklą. Kol kas viskas klostosi neblogai ir galbūt nukentėjusiose šalyse sausį kitais metais jau bus galima pradėti naudoti e, vakciną. Kitokie produktai taip pat yra e, turimi omenyje, pavyzdžiui, iš kraujo gauti produktai, e, serumas pasveikusių žmonių, globulinas ir antikūniai, taip pat antivirusiniai vaistai, kurie yra išbandomi. Toliau jūs pirmininkė iškėlėte klausimą, kokių pavojų gali su, sulaukti Europa. Norėčiau pasakyti, kad rizika, pavojus Europai dėl to, kad ebolos virusas gali paplisti, yra labai nedidelis. Žmonės, kurie keliauja į vakarų Afriką, taip pat neturi e, didelės tikimybės užsikrėsti, jeigu laikysis e, atsargumo priemonių. Žmonės užsikrėtę bolos virusų gali iš nukentėjusių paveiktų šalių atvykti į Europą, bet pavojus, kad lyga išplis e, tarp šeimos narių ar, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos struktūrose yra žemas, jeigu bus imtasi apsauginių priemonių, prevencinių priemonių. priemonių E, reikia, kad būtų aišinama, kas yra ebola, kaip jie galima užsikrėsti, kaip apsisaugoti. Tai yra labai svarbu prevencijai. Europoje rizikos suvokimas yra pernelyg didelis, negu kad e, tikrasis e, proveržio pavojus. Sveikatos apsaugos institucijos todėl turėtų labai plačiai kalbėti skaidriai ir savalaikiškai apie Mm, su visuomenė, kad užtikrinta būtų, jog visuomenė turėtų visą informaciją ir galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės veikatos e, sistemoje. Kodėl aš sakau, kad rizika yra žema? Sakau taip todėl, kad Europoje yra tvirtos sveikatos apsaugos sistemos, tai yra geriausia garantija, e, kuri reiškia, kad proveržio nebus Europoje. Mūsų tvirtos yra sveikatos apsaugos sistemos, galima deramai sureaguoti į pavojų, bet turime būti kuklus ir turėtume nuolat dirbti toliau, kad stiprintume toliau savo sveikatos apsaugos sistemas ir užpildytume bet kokias nustatomas e, spragas. Per šį atsaką ypač turime toliau dirbti, stiprindami e, pagrindinius paėgumus pagal tarptautinius e, sveikatos apsaugos reglamentus. E, Toliau atvykimo punktai e, žmonėms, kurie atvyksta ar išvyksta iš šalis, e, reikėtų e, žiūrėti į patikrą kaip į gerą galimybę kaupiant informaciją ir atliekant intervencijas. Kai kurios valstybės narės neseniai įdėgė patikros priemonės Mūsų organizacija ragina šalis dėkti e, priemonės, keistis patirtimi apie e, jų pasiekimus. Ir taip pat tai yra papildomos priemonės prie patikros išvykstančių iš savo šalių žmonių. Aišku, tai reikalauja tam tikrų išteklių, kurie gali būti gana nemaži. Kitas dalykas - saugas, saugumas, sveikatos apsaugos darbuotojų labai svarbu e, užtikrinti, kad jie galėtų, kaip galima veiksmingiau, atlikti savo kilnų darbą. Jie daugiausia rizikuoja, dėl to darbuotojai turėtų būti pakankamai e, gerai apmokomi, e, turi e, jam suteikta įranga pakankamai gera ir jie turėtų iš tikrųjų sulaukti visų būtinų paramos dalykų. E, Perinsiu dabar prie e, medicinės evakuacijos ir sveikatos apsaugos e, centrų, kur dirba tarptautiniai darbuotojai. Norėčiau padėkoti visiems, visoms ES valstybėms narėms, kurios e, remia ir pritarė tarptautinių darbuotojų medicinę evakuaciją iš vakarų e, Afrikos. Ta labai vertiname. E, tai išliks esminės svarbos dalyku, kad darbuotojai ir toliau norėtų vykti į tuos regionus. Mūsų požiūris yra e, labai geras, ES ir pasaulinė sveikatos organizacija evakuacijų srityje dirba koordinuotai. Taip pat norėjau pasakyti, kad e, pasaulio sveikatos organizacijos komisijos e, ir kitų tarptautinių organizacijų bendradarbiavimas e, vyksta kol kas labai veiksmingai. Ir būtina, kad valstybės narės geriau pasirenktų ebolos galimam e, plitimui. Tai tam reikėtų užtikrinti sveikatos apsaugos įstatyminės bazės stiprinimą ir Kai kalbame apie apskaitai lygų e, plitimą, galime sakyti, kad ebolos virusas buvo tas e, e, pirmasis toks skambutis, leidęs mums atsipažvelgti šią problemą ir dirbti su ją sprendžiant. Taigi, jeigu bus tinkamai reaguota į ebolos proveržį, reikėtų reaguoti į ten, kur jis prasidėjo ir tik ta, iš pradžių reikėtų dėmesį kreipti į vakarų Afrikos šalis, ten skirti daugiausia dėmesio ir nereikėtų to pamiršti. Pirmininkė, komiteto nariai, su jūsų pagalba e, e, reikia jūsų pagalbos ir jūsų dėmesio šiai problemai. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, ačiū už informaciją, kurią mums pateikėte. Labai daug narių nori pasisakyti, užduoti klausimų. Taigi iš karto pradėkime. Visų pirma, suteiksiu žodį komisijos atstovui Džonui Rainui. Penkios minutės jums. Penkios minutės supratau. Labas rytas visiems, kolegoms, pirmininkė. Komisija yra įsipareigojusi padėti šalims, kurios, e, kuriuose paplito ebola. Mes turėtumėme visi veikti iš vien, kad epidemiją kuo greičiau sustabdytumėme. Europos komisija glaudžiai turi dirbti su valstybėmis narėmis, kad pas, užtikrintų, kad Europos Sąjungos valstybės narės yra pasirengę. Kaip uh, minėjote, jūs sakėte, kad rizika maža, tačiau net vienas atvejis iškart padidina riziką šeimos nariams užsikrėsti ir sveikatos apsaugos darbuotojams užsikrėsti. Uh, Nuo pat pradžių komisija dirba su pasaulio sveikatos organizacijos departamentu ebolos kriziai, Europos vaistų agentūra, valstybėmis narėmis e, bei sveikatos apsaugos komitetu, kuris buvo įkurtas pernai. toks bendradarbiavimas padeda pasirengti, taip pat užtikrina, kad bus vykdoma atitinkama stebėsima, rizikos vertinimas ir vykdymas bei e, info, pateikiama informacija visiems piliečiams. Valstybės narės turėtų konsultuotis su sveikatos apsaugos komitetu, kad tinkamai būtų e, stebima ir reaguojama pagal tarptautinius standartus. 20 kartų nuo šių metų kovo mėnesio buvo kreipiamasi į komitetą, buvo pateikta informacija keleiviams, e, informacija pateikta keleiviams visomis ES kalbomis ir ten pateikiama informacija apie procedūras oro uostuose. Taip pat, kaip galima būtų atpažinti e, ebolos atvejus bei kaip reaguoti. Taip pat buvo parengta informacijos pateikimo sistema, ankstyvo įspėjimo sistema, o Stokholme buvo parengtos gairės, kaip efektyviai pastebėti, reaguoti ir evakuoti įtartiną atvejį. Neformaliame sveikatos ministrų susitikime Milane rugsėjo 22-23 dienomis e, buvo parengtas konkretus dokumentas, taip pat kaip reikėtų vertinti tokius atvejus. Sveikatos apsaugos komiteto nariai parengė konkrečių priemonių, kaip e, reikėtų visoje Europos Sąjungoje elgti visoje Europos Sąjungoje elgtis e, visose laboratorijose ir sveikatos apsaugos įstaigose. Infekcinių lygų ekspertai buvo pasitelkti, kad būtų kuo labiau sumažintas, e, sumažinta tikimybė sveikatos apsaugos darbuotojams užsikrėsti ebolos virusu. Mes tikimės lapkričio 13 dieną surenkti dar vieną susitikimą kur bus aptartas darbuotojų saugumas, pavyzdžiui, oro uostų darbuotojų, tai yra tų žmonių, kurie galimai gali turėti kontaktą su užsikrėtusiuoju. Taip pat Suzana Jakob minėjo išvykstančių keleivių patikrą ir artimiausių metų mes kalbėsime apie tai, kaip galima būtų patobulinti e, šią sistemą, atsižvelgiant į PSO rekomendacijas. Taigi labai svarbu atsižvelgti į visų sektorių poreikius, tiek sveikatos apsaugos, tiek priekybos. Taip pat komisija bendradarbiaudama su e, kolegomis rengia specialų video įrašą, e, būtent informacinį, kuris parodys, kaip reikėtų elgtis. Taip pat e, rengiamas planas, kaip reikėtų evakuoti e, medicinos darbuotojus iš bolos virusų užsikrėtusių sričių ir jau praeitą savaitę buvo tas vienas evakuacijos atvejis atliktas į Prancūziją, buvo darbuotojas evakuotas. Taip pat organizuojame galimybę pirkti vakcinas ir e, kitas prie, reikalingas priemonės kartu, tai yra, kad val, visos valstybės turėtų galimybę e, centralizuotai e, pirkti reikiamas, reikiamus vaistus. Ir mes dabar kalbame apie uh, E, priemonės, kurios jau yra prieinamos e, gydyti virusui. Dėkuoju, o dabar žodis Marksui Sprengeriui, ECDC, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui. Dėkuoju. Iš pradžių norėjau išreikšti užuojautą visiems uh, šeimos nariams, tų, kurie e, susirgo lyga arba kurie mirė nuo šios lygos. Manau, nepakankamai dėmesio kartais skiriama jiems. Žiniasklaidoje labai daug kalbama apie užsikrėtusius lygą ES piliečius. Ir manau, kad kol kas Europoje yra 70 įtariamų e, lygos užsikrėtimo atvejų. Kol kas nei, vienos, nei vienas atvejis nepasitvirtino, tačiau e, visi gydytojai Europos Sąjungoje žino, kokios kyla grėsmės, jeigu žmogus e, karščiuojantis žmogus e, ateina į gydymo įstaigą, jis iškart yra patikrinamas. Šiai dienai, šiandien, devyni ebolos atvejai buvo aptikti ir tai yra aštuoni atvejai buvo gražinti, tai yra e, atvežti, atvežti iš kitų šalių gydyti į Europą, vienas atvejais užregistruotas Europoje. Taigi būtina pasaulinė parama, kad epidemija būtų suvaldyta. Ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras techninę pagalbą daugiausia teikia. Mes dalyvaujame Europos sveikatos saugumo komiteto susirinkimuose kiekvieną savaitę, taip pat e, pateikėme prioritetų sąrašą ir nuo rūpjūčio mėnesio mes esame pasirengę ir atidžiai stebime situaciją ir turime 40 ekspertų, kurie dirba e, visą parą ir pamainomis nuolat stebi padėtį. Taip pat pateikiamą sąrašą produktų ir pateiksiu pavyzdį. Kol kas Europą išgydyti žmonės buvo evakuoti iš Afrikos ir gydomi Europoje. Jeigu yra laikomasi visų procedūrų, nėra jokios rizikos, kad uh, užsikrėtas žmogus užkrės kitą asmenį. Tačiau uh, paprastose ligoninėse ne viskas taip paprasta. Labai sunku turėti visą reikiamą įrangą, ir mažiausios klaidos pakanka, kad virusas plistų. Tokie atvejai buvo Dalase ir Madride. Taigi reikia šviesti sveikatos apsaugos sistemos darbuotojus, kaip reikėtų naudotis uh, tom, tais, tą įrangą, tos, tais kostiumais, uh, kad būtų apsisaugota nuo viruso. Taigi ECDC parengė gairias ES valstybėms narėms, kaipgi reikėtų reaguoti į susikloščiusias situacijas. Buvo įsteigtas specialus gydytojų tinklas ES, kad būtų galima tartis, kaip reikėtų gydyti ebolos pacientus, kad būtų galima dalintis uh, gydymo metodais. Taip pat bendradarbiavimą su Europos vaistų agentūra šiuo klausimu. Neseniai buvau Šiaurės Afrikoje, kur susitikau su kolegomis iš Nigerijos ir aš paklausiau, kokiegi sėkmė, jų sėkmės paslaptis sustabdyti viruso plitimą. Ir jie sakė, kad svarbiausia koordinuoti ir lyderiauti. Ir manau, kad pagrindiniai dalykai tokie patys išlieka ir čia Europoje jei norime suvaldyti viruso plitimą. Dėkoju, dabar žodis Vidorasi, Europos vaisto agentūros vadovui. Dėkoju pirmininkė, ačiū. Ponas ir ponai, man tikrai labai džiugu turėti šią galimybę pasisakyti ir pasakyti, kągi dar Europos vaistų agentūra prisidėdama prie ebolos viruso plitimo sustabdymo. Žinoma, tai yra pasaulinė problema, kuri reikalauja nematyto masto bendradarbiavimo pasauliniu lygiu. Ir visi trys prieš mane kalbėjusieji kolegos tai paminėjo. Ir žinoma, kai norime lygą kontroliuoti, reikia imtis prevencinių priemonių, izoliacinių priemonių. Bet tai trumpuoju laikotarpiu, bet ilguoju laikotarpiu, jeigu norime užkirsti kelią lygai, e, turime pasikliauti vakcina ir gydimu. Atsižvelgdami į Europos vaisto agentūros rolę ir patirtį. E, mūsų pagalbos paprašė Pasaulio sveikatos organizacija, kad mes e, būtent pateiktumėme e, galimybės dėl gydymo lygos ir vakcinų. Mes Mm, turėtumėme greičiau patvirtinti uh, vaistus, kad kovotumėme, efektyviau kovotumėme su lygos plitimu. Taigi, ką mes iki šiol nuveikėme rūpiučio mėnesį, mes suvienijome visus Europoje dirbančius geriausius specialistus ir buvo nuspręsta imti ieškoti efektyviausių priemonių ebolai veikti specialistai dirba kaip įmanoma greičiau. Ir mes stengiamės paspartinti e, rezultatus, paspartinti visą įvertinimo procesą. Dar vienas e, Dar viena procedūra, kurią naudojamės, yra mokslinė patariamoji procedūra. Ir praeitą savaitę mes pasinaudojame šią procedūrą ir dar viskas vyko ne prezidento neturinčiais greičiais. Tai yra labai supaprastinta ir labai greitai reaguojama yra įvertinant ar vertinant naujus gydimo būdus. Taigi stengiamės e, dirbti šioje srityje, kad skiepai, kad vakcina atsirastų kuo greičiau. Taip pat renkame e, visus esamus e, atvejus, informaciją ir norime tikrai pagreitinti visą procesą. Jeigu mums pavyks, tai reikš, kad mes būsime pasirengę tam atvejui, jeigu virusas pradėtų plisti Europoje. Tačiau mes, žinome, turime prisijimti visą atsakomybę, nes mūsų sprendimus turėtumėme priimti remdamiesi įrodymais. Ir įrodymais, kad vakcina tikrai veikia ir yra saugi ir kokybiška. Visuomenės sveikata mm, tokiu metu negali, pa, tikrai nepakels mm, mūsų klaidingos priimto sprendimo. Taigi mes vertiname ir mes jau esame pasirengę įvertinti pasirodysiančias vakcinas ir esame pasirengę pradėti patvirtintos vakcinos gamybą. Mes ir visi mano kolegos esame įsipareigoję bendradarbiaudami su PASO komisija ir kitomis organizacijomis kuo greičiau rasti tuo tą galimą išeitį. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Peter Lyse. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas kalbėjo šiandien, kas kreipėsi mus. Jūsų patikta informacija iš tiesų buvo labai naudinga. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad e, problema yra vakarų Afrikoje. Nereikia panikuoti. dėl to, kas gali įvykti Europos Sąjungoje. Tai, kas vyksta vakarų Afrikoje, yra tikrai humanitarinė katastrofa. Ir mes privalome ją reaguoti veiksmingai ir greitai. Pirmiausia, suteikdami pagalbą ne dėl to, kad vienas ar kitas asmuo buvo užkrestas ir atkeliavo į Europą, bet ir dėl Afrikos, dėl pačios Afrikos, ir dėl to, kad yra visiškai neteisinga palikti tuos žmonės likimo valiai. Yra įvairiausių keistų balsų, pasiūlymų, kad galima, pavyzdžiui, būtų užkirsti, sukurti kažkokį, sanit, kaž, kažkokį sanitarinės apsaugos zoną aplink uh, užkrėstas šalis. Tai yra tikrai nesąmonė, bet pagalvokite, kokį signalą mes nusiusime tiems žmonėms, kurie sugebėjo veikti lygą. Ar, tu, ar tuo nepasinaudos fundamentalistai, kurie nori visus gazdinti būtais ir nebūtais dalykais. Taigi mes turime padėti žmonėms, remdami Pasaulio sveikatos organizaciją ir kitas tarptautinės organizacijas, kurios ten veikia. Reikia taip pat daug ir atvirai kalbėti apie tai, kodėl e, užkristi asmenys atkeliauja mūsų šalis. Pavyzdžiui, Vokietija neseniai atvyko vienas e, PSO užkristas darbuotojas. Pagalvokime, kas, pavyzdžiui, įvyks, jei e, aš susirksiu. Įsivaizduokite, jeigu aš būčiau dabar Afrikoje, pavyzdžiui, jie sužin... blogai, pavyzdžiui, pasijuščiau, tuomet man reikėtų visų reigių važiuoti kelias valandas iki artimiausios ligoninės, o ar to ligoninė neaišku, ar kas nors galėtų man realiai padėti. Uh, Buvo pasakyta, kad Europoje e, yra tik vienas užkristas asmuo, todėl nėra jokio reikalo panikuoti. Tačiau vienai per kitaip noriu paklausti mūsų ekspertų, ar visos šalis yra vienodai gerai pasiruošusios reaguoti į šį ebolos protrukį. Ispanijoje mes žinome, kad viena slaugė buvo susirgusi ir kad ji pasveiko ir tai rodi, kad Ispanija yra gerai pasiruošusi, Ar kitos šalės taip pat yra pasirengusios reaguoti į ebolos protrukį? Jei, pavyzdžiui, užkristas asmo nuvyktų į kokį nors, į kokį nors kitą šalį. Pone Jakob, jūs kalbėjote apie vakcinavimą ir galimus gydimo metodus. Man atrodo, kad vakcinos gal ir nėra tinkamiausias būdas, nes klinikiniai tyrimai gali būti pradėti tik sausio mėnesį, bet ir tai nereiškia, kad mes galėsime iš karto pradėti skiepyti žmonės. Kiek, pavyzdžiui, vakcinų gali būti paruošta naudoti kitais metais? Kaip galima būtų paspartinti šį procesą ir kaip galima būtų spręsti, ką reikėtų vakcinuoti? Tai yra reali problema ir ją reikia spręsti. Mes turime jau dabar stiprinti savo sveikatos apsaugos sistemą. Jei 2016 metais, pavyzdžiui, mes turėsime daugybę vakcinų, tuomet jau busime pavėlavę, jau truknys bus nuvažiavęs, nes jų reikia jau dabar. Ir dabar jau turime galvoti apie tai, ką reikia daugiausiai investuoti vakcinas ar gydimą. Dėkuoju. Ponas Griotė, dėkuoju, man labai malonu tai, kad mes kalbame šią temą. Mums reikia protingos, aiškios diskusijos, kad būtų aišku, kas vyksta, nes aš matau iš to, kas vyksta gatvės, iš to, kas vyksta mano apygardoje, kad žmonės yra labai sunerime, jie panikuoja. Jie net nepasitikė medicinos darbuotojais, nes jie baiminasi, kad kai kas iš jų gali būti sugrįžęs iš Afrikos ir gali būti potencialiai užsikrėstas. Taigi mes turime pasipriešinti tai panikos bangai. Mes reaguojame ir turime reaguoti kuo skubiau, tam, kad tiesiog padėtume žmonėms. Ir aš norėčiau padėkoti visiems tiems, kas savo norų dalyvauja šiame procese, kas skleidžia informaciją apie tai, kas vyksta, kas bendrauja su Europos piliečiais. Aš manau, kad mes turime tinkamai sureaguoti į lygos protrukį ir, ir norėčiau paklausti ir komisijos, ir PSO atstovės, ir kitų svečių, kaip mes galėtume patobulinti savo atsaką, ką dar turėtume daryti. Bet to manau, kad mes turėtume pagalvoti ir apie tai, kaip galima būtų geriau veikti, uh, užkrėstose šalise. Kartais uh, tenai trūksta pačių elementariausių dalykų, pavyzdžiui, guminių batų ar kažkokių uh, uh halatų. Tai yra detalės, atrodytų, tačiau jos gali uh, būti gyvybiškai svarbios. Uh, Pana Špingeris minėjo, kad į Europą atkeliavo vienas žmogus, kuris buvo užkrestas. Kokia yra situacija mūsų ligoninėse ir kitose medicinos įstaigose? Mes žinome, kad informacijos pateikime nepakankamai, bet kaip galima būtų šią problemą spręsti? Kaip galima būtų skleisti visą informaciją? Jau metai praėjo nuo to laiko, kai sužinome pirmąjį lygos atvejį ir vis dar uh, turime informacijos deficitą, turime tam pasipriešinti. Ir norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kas užsijima šiuo klausimu. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs reaguojate mūsų vardu į šią baisę tragediją, kuri e, krato šiuo metu ir taip jau nuniokotus kraštus. Bolos užkratas e, e, kirto Afriką, jau Afrikos šalės jau ir taip ilgą laiką kenčia nuo visokiausių negandų. Dėkoju. Ir dabar žodį sutikimės panu Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir norėčiau patikoti poniai Jakab ir kitiems kalbėtojams tiek daug žmonių Europoje yra atsaky, kalba apie bolas protrukį, tiek daug žmonių yra, atrodo, yra atsakingi už tai. Ir ponia Jakob kalbėjo, kad e, tikrasis kovos laukas nėra Europoje. Tai yra visiškai aišku. Mes turime labai gerai funkcionuojančias sveikatos apsaugos e, sistemas, ir su bolos virusu kovoti galime visai neblogai. Taigi nereikia kalbėti apie Europą, turime galvoti apie Vakarų Afriką. Ir noriu paklausti ponios jie, uh, Jacob, ir norėčiau, kad jie sakytų tikrai nediplomatiškai. Ar jūs tenkina tai, kaip visa ES reaguoja į šią krizę? Uh, ypač vakarų Afrikoje. Nes aš girdžiu, kad Prancūzija aktyviai veikia Gvinėjoje, nes e, jie moka prancūziškai, Britai aktyviai dirba Sierra Leonėje, dėl to, kad jie moka angliškai ir tenai jie kalba angliškai, kad Švedijos, Vokietijos, Danijos e, e, medikai nuvažiuoja tas ligoninės, su kuriomis turi ryšių Bet man atrodo, kad trūkstama yra aiškaus koordinavimo. Aš esu labai dėkingas toms valstybėms narėms, kurios padeda Afrikos šalims, kurios teikia joms pagalbą. Tačiau aš manau, kad mums reikia europinio, euro, europinio atsako. Teoriškai mes turime tam reikalingą sistemą, mes turime krizės platformą, kurią galima būtų panaudoti dabar. Tačiau Kažkodėl iki šiol to nepadarėme. Ir Užsienio reikalų ministrų taryba ir Europos vadovų taryba nedavė jokio pagrindo manyti, jog valstybės narės uh, yra pasirengusios aktyviau reaguoti būtent ES vardu. Taigi, ponia Džeikob, aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs patvirtumėt mano nuojautą, kad ES neturi koordinuoto atsako ir ar tai kenkia mūsų pastangų, tarpinės visuomenės pastangų efektyvumui. Ir kad tai taip pat kenkia ir jūsų darbui, tai yra PSO darbui Afrikos šalyse. Pane Rivazy, ačiū, ponio pirmininkė, labadiena, ponė Jacob, jūs at, atstovaujate PSO organizaciją, tačiau mes jūs pažįstame iš ankstesnių laikų kai dirbate dar lygų prevencijos centre. Jūs sakėte, kad prireikė pusmečio tam, kad galėtume sureaguoti. Tarp pirmasis atvejas buvo registruotas gruodž... 2013 m. gruodžio mėnesį. Jaunas e, vaikas e, e, susirgo ir jo tėvai pranešė apie tą atvejį ir jūs pradėjote reaguoti tik tai po pusmečio. Ir jūs taip pat pati esate atsakinga už tai, kad leidote tam tai lygai plisti ir, ir pakankamai anksti neperspėjote tarptautinės bendruomenės, kad reikia reaguoti kuo skubiau. Bet to mane e, stebina uh, tai, kad niekas nekalba apie gydytojus be sienų. Jie puikiai dirba tose šalise. Jų yra labai daug tenas. Tačiau niekas nekalba apie tas asociacijas, apie tuos žmonės, kurie įsteigė pirmasis ligoninės, kurie pradėjo diagnozuoti tai lygą ir, ją, ir bandyti su ją kovoti. Net tarptautinė bendruomenė tą darė. Antras dalykas - vakcinavimas ir. Uh, ir gydimai. Dar 2012 metais, kad, kad, kad jau 2012 metais buvo pasakyta, kad ebolos virusas nieko nedomina, nedomina farmacinių, farmacinių kompanijų, dėl to, kad nuo 1976 metų nuo šios lygos mirė tik tai kiek daugiau nei 2000 žmonių. Aš manau, kad mes turime e, e, galvoti ir apie tai, kaip galime būtų skatinti laboratorijas ieškoti gydimų. Ir e, mes turime fondų, Barosas netgi kalbėjo, kad tam fondui skirtam naujiems mokslo tyrimams yra skirta 80 milijonų, kodėl mes negalime tomis lėšomis pasinaudoti, tiesiog neįtikėtina mums. Uh, Yra daugybė įvairių da, kitų lygų, kurioms reikia ieškoti gydimo. O mes panašu rūpinamės tik tai di diabetu ir, ir uh, kitomis gerai žinomomis lygomis. Dar vienas dalykas. Su kuo ir ka, uh, su kuo bus atliekami klinikiniai tyrimai. Ar jie bus atliekami Sierra Leonėje, ar Gvinėjoje, ar uh, Nigerijoje ir e, laikantis kokios e, etikos normų. Nes jeigu mes turėsime vakciną, o mes vakcinuosime vaikus ir nešias moteris, ir ta vakcina turi, turi būti visiškai saugi, turi atitikti visus reikalavimus. O dabar apie tai, kad tai yra labai e, aktualus klausimas. Ir uh, mano šeimos nariai visai neseniai atvyko iš. Uh, mano šeimos nariai dirba gydytojų be sienų organizacijoje ir jie yra sugrįžę, kai kas yra sugrįžęs iš vakarų Afrikos ir niekas jų netikrino. Kodėl, ta, uh, kodėl taip yra? Ir kodėl niekas nekalba apie tai, kad, kad ligoninėse yra pernelik mažai vietų, nes e, žmonės yra gydomi, kai kas iš jų miršta ir tada atsilaisvina nuo vietos ir tada atvyksta iš naujų nauji pacientai. Taigi tai yra klausimas, kurį reikia spręsti kuo skubiau. Jūs kalbate, ne, nereikia. E, nereikia nieko bijoti, Europoje viskas, viskam esame pasiruošę, bet jeigu, sakykime, Prancūzija vieną dieną atvyks 10 užkristų, 20 užkristų žmonių, ką su jais darysime? Mes turime tik kelias lovas. yra pernelik mažai žmogiškųjų išteklių, kurie galėtų tinkamai apmokyti gydytojus. Dėl to, kad mes negalime įtikinti mūsų medikų, bet jau pakankamai jų skaičius, nuvažiuoti į tas šalis ir padėti vietos E, gydytojams, e, nes žmonės bijo, jūs esat per silpni. Jūs kalbėjote apie, kad Nigerijoje viskas yra labai gerai, o Burkino Farso, pažiūrėkite, ten, tenai tikrai situacija tik tai blogėja ir ji gali išplisti kitur. Taigi ką ketina daryti PSO ir komisija tam, kad užtikrintų, kad būtų teikiama pagalba ir maistu, kad būtų siunčiamas personalas, nes iš esmės tose šalyse vyksta karas. Ir aš klausiausi jūsų ir su, tikrai susinervinau, nes visiškai jūs nesuvokėte, kad situacija yra nepaprastai sudėtinga, o tos asociacijos, tie žmonės, kurie ir, yra susidūrę su to, kas ten vyksta, yra tikrai traumatizuoti. Ir aš manau, kad jūs tikrai turėjote kalbėti kur kas griežčiau. Now... Dėkuoju. Panas Juristi Arabuts. Ir norėčiau paprašyti kolegų kalbėti trumpiau, nes e, norinčių pasisakyti yra dar nemažai. Dėkuoju, labas rytas, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tiesiog pratesti tai, apie ką kalbėjo ponė Rivazy. Taip, tai, apie ką mums šiandien papasako, atrodo, liktai iš to atrodytų, kad viskas yra labai gerai, tačiau aš taip pat esu bendravęs su gydytojas be sienų ir iš jų žodžių žinau, kad situacija yra tikrai katastrofiška Afrikoje. Ir tai, tie pareiškimai, kurie buvo padaryti praeitą savaitę, prieštarauja tam, ką girdime iš kitų šaltinių. Teigime, kad bus paruošta vakcina, bet neaišku kada. Ir, o kai kas net teigia, kad ir lyga yra išplitusi e, ir jau jos mastas yra toks didelis, kad nebeužteks jau ir jokios vakcinos. Mūsų atsakas yra tikrai kaip lašalinės. Ir dėl to miršta žmonės regione. Dėl to, kad situacija yra katastrofiška ir negydomas ir kitos lygos. Pavyzdžiui, mal malerija susirgė žmonės, nesusilaukė jokios pagalbos. Ebolos virusas šiuo metu yra nusinešęs mažiau žmonių gyvybių nei malarija ar. Ar, tim, ar timai. Ir neužtenka tik tai kalbėti, kad mes viskam esam pasiruošę, kad viskas yra gerai. Ir dėja jau taip yra, kad žmonės labai aistringai sureaguoja į uh, tai, kad vienas ar du žmonės e, susirgo Europoje, ar kad jie jau užskrėsti atkeliavo į Europą. Tačiau kur kas ramiau e, klausosi pasakojimo apie šimtus tūkstančių sergančių žmonių Afrikoje. Ir aš manau, kad mūsų atsakas tikrai yra nepakankamas. Mes turėjome reaguoti kur kas skubiau ir geriau į tai, kas vyko Afrikoje ir turėjome veiksmų imtis kur kas anksčiau. Dėkuoju, ponas Pedičinį. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju visiems, kas kalbėjo, visiems mūsų svečiams. Aš norėčiau pakalbėti apie vakcinas. Pone Jacob kalbėjo apie tai ir jį kalbėjo apie penkias eksperimentinės vakcinas ir minėjo, kad, kad šios vakcinos yra bandomas pagal pagreitintą klinikinių tyrimų protokolą. Ir tai yra, gal yra gerai. Glaxcal yra farmacijos bendrovė, kuri investuoja į šios vakcinos e, kūrimą. Prieš porą mėnesių, prieš kelis mėnesius e, pasakė, kad iki 2015 metų sausio mėnesio ji bus jau paruošus 10 tūkstančių vakcinų, vakcinų dozių. Ir uh, uh, JAF uh, maisto ir, ir vaistų agentūra pasakė, kad jau yra net ir savanorių, kur, ant kurių galima būtų užbandyti tą, tą vakciną. Pagal įprastinį vakcinų bandymo tyrimo protokolą yra numatyta tokia tvarka, kad tik tai trečioje tyrimų stadijoje galima nustatyti, kokia turi būti kiekvienos vakcinos doze. Taigi, ar iš tikrųjų mes galė, galime tikėtis, kad vakcina jau bus paruošta naudoti iki 2015 metų sausio mėnesio? Nes pasirodo, kad yra papildomų reikalavimų ir dabar jau Glakskau teigia, kad uh, E, jie negalės iki sausio mėnesio paruošti vakcinų. Taigi kaip taip gali būti, kad iš esmės, nepasinu, kad buvo kalbama apie pagreitintus tyrimus, viskas vykdoma pagal senąjį režimą, pagal įprastinę tvarką. Ir apskritai, e, kaip komisija ketina prekiauti tomis vakcinomis? Pane Šrair Pirik. Ačiū. Mes jau kalbame apie šį klausimą seniai ir dėkoju, kad jūs į darbos varkę pirmininkė traukėte šį klausimą dabar, kad daug kolegų galėtų dalyvauti diskusijoje. Dėl e, viruso kreipiuosi į lygų prevencijos ir kontrolės centro vadovą. Noriu konkrečiai paklausti, ką darysime. E, nes labai daug kas nuo to priklauso. Man atrodo, jau dabar, jeigu tik tai sulaikysime plitimą, yra pernelyg supaprastintas sprendimas bus. E, noriu paklausti, kiek jūs bendraujate su kolegomis iš Afrikos, kreipiuosi į sveikatos organizacijos atstovę. Ar vyksta geras veiksmų koordinavimas? Ir komisijai tą patį klausimą skiriu. Mes jau kalbame seniai apie šį klausimą. 500 uh, e, milijonų, kie be to dar reikia papildomos pagalbos. Ar Europos komisija negali uh, spręsti vaikų našlaičių problemos, nes tai labai aktuali problema. Visi ieško politinių taškų, olandai, belgai, E, ministrai visi siekia išlošti iš to, bet mes turime kalbėti vieningai, mes turime irgi pasižiūrėti į kontrolę oro uostuose. Dėkoju dabar Parnio vicepirmininkas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, kolegos, norėčiau padėkoti e, poniai Jacob už jos pasisakymą. Ji yra atsakinga už Europą kaip pasaulinės sveikatos organizacijos Europoje. Prieš tai ji dirbo lygų prevencijos ir kontrolės centre nuo 5 iki 10 metų, kai šis centras ši agentūra buvo kuriama. Manau, kad apibriešta jūsų politika organizacijoje puikiai, kuri veikia globalių mastu. Ir porą pastebėjimų. Pirmiausia, Aš buvau pranešėjęs priimant sprendimą 2014 metų pradžioje dėl didelių grėsmių sveikatai. Ir Jonas Ryanas bei uh, Sanko generalinis direktoratas apskritai kalbėjo, kad mums prireikė dviejų metų tam tikriems darbams. 2009 metais H1N1 dėl to gripo labai daug buvo, e, daug darbų nuveikta parlamento lygmenių e, po gripo H1N1 pandemijos galėjome pasakyti, kad Europos parlamentas turi imtis iniciatyvų, e, raginti komisiją e, imtis priemonių prieš valstybės nares. Veikia sanitarnio saugumo komitetas, kuris susitinka Luksemburgė, dirba Luksemburgė buvo kalbama ir apie ebolos e, virusą. Vyko diskusijos rugsėjo 3 dieną, bet matome, kad po poros mėnesių daugiau kaip 10 e, tūkstančių žmonių užsikrėtė, daugiau kaip 3 tūkstančiai žmonių mirė vakarų Afrikoje. Apie tai kalbėjo gerbima direktorė ir kiti. Tai E, yra labai didžiulė problema ir mes turime, kaip galima greičiau, imtis priemonių. Mes per ankstesnę kadenciją labai stipriai kovojame, kad būtų priimti sprendimai ir kad komisija imtųsi priemonių prieš valstybės narės. Nes valstybės narės nenorėjo atitinkamų sprendimų priimtų prieš kelis metus. Ir mums pavyko užsitikrinti taip. Aš nenoriu nieko pasakyti dabar prieš Džono Raino pareiškimus, bet Parlamentas per pastarosius mėnesius, pastarasias sveika, e, savaitės mato, kad valstybės narės priima tam tikrus sprendimus, tačiau niekas neprisimena Europos iniciatyvos. Mes pirmieji buvome, kurie skatiname imtis iniciatyvų dabar valstybės narės E, imas iniciatyvų saugum, pasiemdamos saugumo komiteto darbų, bet nekalbama apie Europos iniciatyvas, kurios e, skirtos milijonams europiečių apsaugoti nuo šios didžiulės grėsmės ebolos viruso. Manau, kad diskusijos yra labai svarbios ir e, reikia priminti visiems, kaip svarbu kalbėti apie tvirtą, stiprią Europą Tai yra klausimas, kuris, pavyzdžiui, leidžia mums, remiantis tą struktūrą, apginti europiečius. Kitas klausimas, kuris sulaukė daug polemikos, kai kurie kolegos apie tai kalbėjo. Šiandieną dar yra valstybių narių, įskaitant ES valstybių narių, kurios e, ne nu, bando išvengti finansinių įsipareigojimų ir mes per šias diskusijas turime reikalauti tvirtesnio Europos bendradarbiavimo, kad galėtume pasiekti geresnių rezultatų vakarų Afrikoje. E, direktorė sakė, kad reikia finansavimo, kad būtų galima e, sustiprinti gydymo centrus, lovų daugiau kurti, reikia iš vis milijardo, o dabar turima tik tai pusė tos sumos. Mes, Europos parlamento nariai, turime pasakyti valstybėms narėms ir kitoms šalims e, suteikite finansavimą toms priemonėms, kurios leis e, apriboti tą rykštę, užkirsti kelią jos plitimui. Ir tokiu būdu mes galėsime kalbėti apie apsaugą e, Europoje. Pone Dornado, ačiū pirmininkė. Gerbiama direktorė, e, priemonių planas, kuris pateiktas Europos parlamentui, atrodo nėra išbaigtas. Mes norime daugiau konkrečių priemonių kovojant su šiuo e, virusų. Ir aš norėčiau paklausti, ar pasaulio sveikatos organizacija atsižvelgia į tokius aspektus kaip migrantų srautai tam, kad būtų galima užtikrinti saugumą Europos teritorijos, apsaugoti Europą nuo šio viruso. Dabar Kabeson Ruiz. Ačiū, pirmininkė. Pradžioje noriu pasakyti, kad e, džiaugiuosi pasaulinės sveikatos organizacijos atstovės pasisakymu. Matome, kad tarptautinė bendruomenė suvokė, kokia yra E, didžiulė šios epidemijos grėsmė. E, spalio 20 dieną taryba priemė sprendimą e, dėl iniciatyvų, kurios bus skirtos koordinuoti tarptautinėms pastangoms gyvendinti globalų veiksmų planą. Manau, kad tai yra labai svarbu, bet aš dar turiu tam tikrų abejonių. Pavyzdžiui, ar neiššaukė to pirmo, pirmieji keletas atvejų Europoje, ypač mano šalyje užfiksuotas Ispanijoje atvejas. Ar jūs manote, kad ES pakankamai stiprių priemonių ėmėsi, galbūt dar daugiau reikia, ką nors padaryti, aš suprantu, kad jau daug pastangų padėta, bet ar pakankama to, pakanka to, ar dar reikia daugiau kažką padaryti? Aš esu Ispanė. Mačiau priemonių planą, kuris skirtas e, apsisaugoti nuo užsikrėtimo nuo gydytojų ir sveikatos darbuotojų. E, yra parengti e, taip vadinami konkretus protokolai. Šiuo metu JAV valdžia bando e, atlikti karinės intervencijas, teikdama medžiagą e, e, personalą nukentėjusiose teritorijose. Ar jūs manote, kad jungtinės tautos taip pat imsis koordinuoti tą veiklą? Ar Europa ir šalis kaip Ispanija tokiu būdu galės apsisaugoti nuo tolesnių atvejų? Tikrai turime imtis veiksmų vakarų Afrikoje, tačiau vakarai apskritai turi e, reaguoti siekiant išsklaidyti gyventojų nuogastavimus. E, reikia užtikrinti saugą, saugumą tokių veiksmų, jeigu bus kokia nors e, intervencija. Toliau eksperimentinė vakcina, man atrodo, kad Šveicarija patvirtino ją, ką žinote apie tai ir e, ar galime tikėtis, kad ši vakcina bus sėkminga. Dėkuoju, ponė Suica. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komitetui, kad surengė šią diskusiją. Manau, visi sutinkame su tuo, jog ši e, epidemija yra humanitarinė nelaimė. Mes neturėtume izoliuoti vakarų Afrikos, būtų veidmainiška taip daryti. Matome, kad trūksta finansavimo, trūksta medicinos personalo, e, personalas nėra pakankamai apmokomas. Ir žmonės negauna pakankamai organizacijos. Kalbame apie milijardą dolerių, tai yra milžiniška suma, bet tuo pačiu metu 24 milijonus e, komisija skiria moksliniams tyrimams medicinos srityje. Tai E, kalbame apie pastangas parengti vakciną, tačiau taip pat reikia galvoti apie trumpalaikės priemonės, kurios turėtų būti įdėktos. Europos Sąjunga turi pademonstruoti lyderystę. Mes turime veikti, kad izoliuotume e, lygą Liberijoje, Sierra Leonėje, Nigerijoje ir taip toliau. Mes norime, kad virusas iš tų šalių nepaplistų. Ir per e, klausimus naujasis komisijos narys pasakė, kad pirmiausiai apsilankys vakarų Afrikoje ir manau, kad tikrai jam reikia ten vykti. Kas... Ir mes turime e, iš tikrųjų dirbti rimčiau. E, Pone Maisner. Daug kas jau buvo išsakyta apie tai, ką turi daryti Europos Sąjunga, kad paremtų e, Afrikos šalis. Mes galime tik tai išreikšti susižavėjimą tai žmonėmis, kurie e, pasiryžo kaip savanoriai vykti ten. Ir mes turime šiandieną kalbėti apie tai, ar mūsų pastangos buvo pakankamos, ką dar turime padaryti. Aš dar dirbu ir transporto komitete. Ir kai kur informacija gali būti naudinga. Mes žinome, kad parengta vaizdinė medžiaga, kad informuotų keleivius. E, transporto komitete komitetas mm, taip pat e, suvokia, kokia yra rizika, bet Europoje ji nėra labai didelė. Mes turime elgtis nuosaikiai Europoje, nesukelti panikos. Aš esu kalbėjusi su Vokietijos oro uostų darbuotojais ir buvo kalbama, ar reikia tikrinti, pavyzdžiui, temperatūrą keleivių. Ta galima padaryti ligonėse ir pasižiūrėti, nuo kokių lygų kenčia žmonės, tačiau temperatūra nėra užkrečiamas dalykas ir gali išgerti aspirino ir ta temperatūra nukris. Bet taip pat svarbu pasižiūrėti, ar kitų simptomų žmonės neturi. Klausimas yra ne tik aukšta temperatūra, bet e, rimtas bloga savijauta ir viduriavimas, nes lyga persila su skyščiais. Mes, aišku, nenorime, kad e, ji paplistų, galima sukurti ištisus mechanizmus prevencijos. Mes turime e, būti budrus ir veikti, bet nepersistengti, jeigu nėra būtinybės. Manau, kad racionalus e, darbas Europoje yra svarbiausias dalykas. Laivai E, pradžioje buvo sukurta speciali darbo grupė EMSOje ir buvo pasižiūrėta, kokie laivai atplaukiantis iš Afrikos gali įvežti e, užkratą. Tai buvo keleiviniai laivai. Atsiprašau, krovininiai laivai. E, reikia imtis priemonių prevencinių, užkirtant kelią viruso paplitimui Europoje, bet nereikia pernelyg išsiplėsti ir galbūt reikėtų galvoti, kaip geriau padėti žmonėms vietoje. Dabar ponė, ba, ponas Palso. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti direktoriai už pateiktą informaciją. Jūs atsakėte į porą klausimų, kurie buvo ir komisijos atstovų paminėti, ką galime padaryti, kad užkirstume kelią lygos paplitimui ir ką galime padaryti gydydami ligonius. Bet kitas klausimas, ką jungtinės tautos gali padaryti, kad užkirstų kelią tokioms epidemijoms pirmiausiai. Aš kreipiuosi jūs ne tik kaip į direktorę atsakingą už e, sveikatos dalykus. Junktinės tautos turi veikti visame pasaulyje, kad užtikrintų geresnę gyvenimo kokybę, geresnius, aukštesnius gyvenimo standartus. Kalbam apie vargingas šalis, bet ne kiekviena uh, varginga šalis e, gali būti prilyginta kitai skurdžiai šaliai. Jos yra skirtingos. Žmonės visame pasaulyje skirtingai naudoja žmogiškosius išteklius. Girdėjome, kad kai kuriuose šalyse gydytojų skaičius šimtui tūkstančių gyventojų yra vienas. Vienas prie šimto tūkstančių. Ar jungtinės tautos nesijaučia atsakingos dėl to, ar neplanuoja imtis žingsnių, e, kad ką nors pakeistų, kai padėtis tokia baisi tose šalyse e, reikėtų užtikrinti, kad dirbs ten medicinos personalas, kad tos šalis galėtų e, būti parengtos atsikirsti prieš tokius protrukius prevencija yra nepaprastai svarbus dalykas. Taigi, ar neketinate ko nors daryti? Ko nors daryti? Tak, herr ordförande. Tak, oks. Dėkoju, ačiū pirmininkė. Norėjau padėkoti komitetui, kad kalbame šią svarbę temą. Ir norėjau padėkoti kolegijai Jakob už labai aišku situacijos įvertinimą ir aptarimą. Ir dabar pakankamai akivaizdu, kad trūksta resursų. Nėra lankstumo, kai kalbame apie finansavimą, trūksta ligonių darbuotojų. Ir aš pritariu tiems kolegoms, kurie sakė, kad nepakanka ES paramos. Mes nepakankamai darome, kad išspręstumėme šią problemą Europoje. Ir aš norėčiau išgirsti iš E, ponios Jakob. Kokia jos būtų nuomonė? Ką mes galėtumėme padaryti, kad sustabdytumėme infekcijos plitimą? Ką konkrečiai galėtų Europos parlamentas padaryti? Galbūt paspausti valstybės nares arba kaip nors kitaip prisidėti prie epidemijos plitimo. Kitas dalykas, kaip galėtumėme padėti toms visuomenėms, kurios buvo paveiktos lygos? Kaip galėtumėme padėti tiems toms pažydžiamosioms grupėms, pavyzdžiui, besilaukiančioms moterims? Kokios būtų jų, kokie būtų jų poreikiai? tokių specialių grupių, kaip mes galėtumėme jiems padėti, kad išvengtumėme katastrofos. Džiugiuosi, kad kalbame apie viltį, apie galimą naują vakciną, bet atsižvelgdama į prieš tai padarytas klaidas, noriu pasakyti, kad kai žiniasklaida imasi kokios kitos temos, tuomet mes e, pa, tokia svarbi tema, kad jis yra pamirštama atsiradus kitai svarbiai naujienai, bet norėčiau, kad jūs sakytumėte, kaip mes galėtumėme pa, padėti ir patys prisidėti prie informavimo. Kolega Piečia. Dėkoju pirmininkė. Dėkuoju poniai Jakob už pateiktą informaciją. Neišgirdau štai ko. Kiekviena epidemija yra vis kitokia. Yra pradžia, kulminacija ir galiausiai epidemija yra sustabdoma. Taip buvo visą laiką ir norėčiau konkrečiai išgirsti, kokiame etape mes esame dabar ar tai yra epidemijos kulminacija, ar mes jau esame tame paskutinėme etape, kur epidemija yra kontroliuojama, nes kaip visada yra panika dėl epidemijos pačio pradžioje ir po to jau yra reaguojama. Ir epidemija nuslopinama. Galbūt dabar susiklosti padėtis, kai epidemija yra jau užmiršta, nes labai dažnai populizmo tikslais naudojamas yra epidemijos. Išklausiau Europos vaistų agentūros atstovo ir norėjau paklausti, ar yra didelė tikimybė, kad virusas mutuos tuomet e, mokslinius tyrimus reikės e, plėsti ir veiksmus dar labiau koordinuoti tarp Europos vaisto agentūros ir JAV e, mokslininkų ir mokslinių tyrimų centrų. Kaip kalbame apie epidemijas, visuomet yra sunku jas kontroliuoti ir norėjau apie mokslinių tyrimų apimti paklausti, kokia yra ji dabar ir kokia numatoma. Kitas dalykas dėl panikos. Kai žmonės panikuoja, labai dažnai yra daroma klaidų. Tokia buvo padėtis su uh, kiaulių gripu buvo daug vakcinų pagaminta, tačiau galiausiai jas reikėjo sunaikinti. Tai buvo nutikę kiaulių maro atveju. Taigi, norėjau paklausti, ar mes bendradarbiausime su JAV, ar plėsime mokslinius tyrimus ir kaip išvengsime panikos. Pone Evi, dėkoju. Susidurime su įvairiomis problemomis miškų kirtimų Um, medžioklę ir medžioklės uh, produktų valgymu. Taip pat vaisių rinkimu, vaisių, kuriuos jau uh, maistui naudojo, pavyzdžiui, šikšnosparniai. Taip irgi galima užsikrėsti. Ar vykdomas kokios nors prevencinės priemonės arba informacinė kampanija? Uh, kad būtų imtasi veiksmų, e, informuoti žmonės ir išvengti tokių užsikrėtimo atvejų. Tutmes. Dėkuoju, norėjau tik pritarti kolegijai. Manau, kad reikėtų daugiau kalbėti apie veiksmus labai iš MSF girdėjome daug skirtingų ir pasakojimų skirtingų, nei kad kalbame šiandien. Ir manau, kad reikėtų pasikviesti MSF, MSF atstovą ir žaliųjų frakcija pateiks oficialų um, kvietimą ar norą matyti MSF atstovą mūsų uh, panašiose diskusijose ateityje. Ir turėčiau vieną klausimą. Kas nutiks, jei sausį, vasarį, kovą ar kada nors labai greitai turėsime gripo epidemiją? Labai daug turime informacijos šaltinių ir labai informacija greitai plinta. Kaip mes esame pasiruošę, ar mes esame pasiruošę tam, informa, tam greitam informacijos plitimui internete. Ar mes galime panaudoti internetą panikai sustabdyti? Žiniasklaida, televizija, laikrašiai, jie atsilieka, e, pateikdami informaciją maždaug 24 valandomis, o internete informacija yra pati naujausia. Taigi, kaip mes esame pasiruošę tą informacijos e, sklaidą naudoti. Gramatikakis. Aš esu paskutinis e, kalbėtojas, pasistengsiu trumpai kalbėti kaip sakoma Biblijoje. Paskutinis, bet paskutinis yra pirmasis. Norėjau padėkoti Jums pirmininkė ir norėjau pasveikinti, kad mums buvo pateikta visa naudinga informacija. Taip, pritarčiau, kad reikėtų ir MSF atstovo, tačiau negalima visų pasikviesti. Norėčiau tikėti, kad viskas bus gerai. Norėčiau, kad mane nu, neįtikintų, kad viskas bus gerai. Ir norėčiau būti įsitikinęs, kad visos 28 valstybės žino, kaip reikia kovoti su virusu. Ir ypač kalbu apie tas valstybės, kurios buvo paveiktos ekonominės krizės. Nes būtent tokiuose šalise sveikatos apsaugos sistemai tenka didžiausias svoris. Apie tai kol kas nebuvo kalbėta. Gali būti, kad šio viruso protrukis sukurs um, kitokių naujų fenomenų, pavyzdžiui, paskatins rasizmą. Ir norėjau pabrėžti tai, kas jau buvo pasakyta, kad mes turime uh, pasimokyti ir kalbėti apie tai, kodėl trūksta solidarumo su neturtingomis valstybėmis, pasimokyti iš šios situacijos, kad ateityje tokių klaidų nebedarytumėme. Dabar suteiksiu žodį poniai Jakob. Tikiu, kad nebus lengva atsakyti į visus klausimus, bet prašau žodis jums. Visų pirma. Dėkuoju Jums už puikius klausimus ir už tai, kad Jums rūpi šį temą ir aš puikiai suprantu, Jūsų klausimus yra visiškai pateisinami. Pradėsiu nuo paskutinio. Be abejo, Jums labiausiai rūpi 28 ES valstybėse narėse man rūpi kur kas didesnis Europos šalių skaičius, ne tik Europos Sąjunga. Ir mūsų generaliniam sekre, direktoriui rūpi visos pasaulio šalis. Bet mes visi bendradarbiaujame ir dirbame iš vien. Ir me, mūsų buveinė yra Kopenhagoje ir aš galiu Jūs patikinti, kad keli mano darbuotojai dirba e, vakarų Afrikoje Ir vienas iš mano pagalbininkų yra atsakingas už infekcinės ligas Europoje. Ir šiuo metu jis yra Gvinėjoje, taigi mes gauname informaciją iš pirmųjų lūpų. Taigi tai, apie ką aš kalbėjau, nėra kažkokie prasimanimai, kuriuos galėjome sugalvoti sėdėdami gražiame bokšte kur nors Kopenhagoje. Europos e, šalis yra gerai pasiruošusios, tačiau mes turime nagrinėti kiekvieną atvejį atskirai, skaitant ir tai, kas įvyko Ispanijoje, tam, kad pagalvotume, kaip galima būtų dar geriau pasiruošti. Nes kaip jau esu minėjusi ankstesniuose savo pareiškimuose, mane visuomet neramina tai, kad kai tik tai e, yra pradedama kalbėti apie taupimą ir tvirtinami taupimo paketai iš karto pirmiausia nukenčia sveikatos priežiūra. Ir tiesiog žiūrėdama į Europos šalis, aš galiu jums pasakyti, kad tik tai 3 procentai e, visų mūsų pajamų yra skiriamas sveikatos priežiūrai. Tai yra ir gydimui, ir prevencijai, ir kontroliai. O lėšų reikia kur kas daugiau. Ir aš manau, kad Europos parlamentas ir jūsų NV komitetas gali mums padėti tam, kad mes e, spręstume šią. Uh, problemą, kad daugiau dėmesio būtų skiriama sveikatos priežiūrai ir kad galima būtų tinkamai e, e, e, įvertinti, ar mes esame pasiruošę įvairioms krizėms. Nes šiandien mes kalbame apie bolą, rytoj tai gali būti koks nors kitas virusas atkeliavęs iš Azijos ir mes turime būti visiškai tikri, kad mes viskam esame gerai pasiruošę, kad mūsų, mes turim pakankamai gebėjimų, o kol kas dar galiu pasakyti, kad situacija nėra tobula. Tai štai, ką ponė pirmkė reikia nepamiršti. Iš esmės, ir mes manome, ir jūs apie tai kalbėjote, kad mes turime kontroliuoti šį lygos protrukį toje vietoje, kur jisai atsirado ir mes turime dar sustiprinti savo kontrolės pastangas ir aš savo kalboje jau minėjau, kad mes turime skubiau teikti tarptautinę pagalbą ir taip pat užtikrinti, kad visi poreikiai, kurie yra nurodyti jungtinių tautų dokumentuose, turėtų būti patenkinti. Mums reikia ebolos lygai skirtų centrų, mums reikia tarptautinių darbuotojų, šiuo metu jų yra. Ir Yra tik tai 150 medikų tenas, reikia mažiausiai 700 e, ir mums taip pat reikia nemažai ir e, vietos personalo. Tai yra tikrai humanitarinė katastrofa, neturinti precedento. Ir todėl ne tik PSO turi e, imtis vadovavimo vaidmens, bet ir e, visas pasaulis. Be to mes turime spręsti ir įvairias e, su kultūra susijusios problemas. Pavyzdžiui, kaip galima užtikrinti orų ir pagal tradicijas vykdomą mirusiųjų laidojimą ir mes ne visuomet galime tai daryti Labai svarbu yra izoliuoti susirgusiuosius ir tą mums sekasi daryti labai gerai trijose šalyse. Ir antra, reikia gydyti su, e, tuos, kurie susirgo. Ir visa bendryje turėtų sustiprinti savo pastangas, nes mums reikia tikrai kur kas daugiau e, tarptautinio personalo. Aš dėkuoju, kad ponia Rivazė e, kalbėjo apie dalyką, apie kurį labai dažnai rašoma yra žiniasklaidoje. Ar, ar mes dirbame kartu su jungtinėmis tautomis ir ar, ar mes vėlavome? Aš pasakysiu ne, kad mes nevėlavome. Mes padarėme oficialų prireiškimą tik tai rūpiučio 8 dieną, tačiau dirbti iš tikrųjų pradėjome dirbti kur kas anksčiau, dar kovo mėnesį mes jau pakėlėme perspėjimo lygį iki krizinio ir 110 e, PSO darbuotojų nuvyko į Vakarų Afriką. Ir uh, uh, Ir mus dažnai kritikuoja be jokio pagrindo. Uh, Taip, iš tikrųjų, gal mums nelabai pavyko gerai skleisti apie tą informaciją. Gal taip, gal mūsų komunikavimo įgūdžiai PSO nėra patys geriausi. Bet mes turėjome paskelbti e, rūpiučio, tik jau rūpiučio 8 dieną apie katastrofą, apie e, lygos protrukį, dėl to, kad tą turėjome padaryti laikydamiesi visų galiojančių taisyklių. Mes privalome be abejo atlikti įvertinimą ir kai tik tai mes sugebėsime turėsime e, tinkamai kontroliuoti lygos protrukį, turėsime įvertinti ir visą savo pastangas, bet ir visą tarptautinę bendruomenę. E, taip pat e, ta, turi imtis veiksmų. Jūs atsiminate, ko gero, ponė Rivasi, kad net kai ir buvo kalbama apie paukščių gripą, da, da, da, Ir tuomet mes taip pat buvome kritikuojame ir kalbame apie tai, kad nepakankamai greitai ėmėmės veiksmų ir mes atlikome visų savo veiksmų vertinimą ir dar davdomi su visomis valstybėmis narėmis. Ir, bet aš galiu Jūs patikinti, kad mes tikrai dedame visas pastangas, kad kuo skubiau ir geriau sureaguotume į e, ebolos viruso protrukį. Ir dabar norėčiau pakomentuoti kitus klausimus. Kad, e, Mes visi suprantame, kad mes turime pirmiausia dėmesį sutelkti į vakarų Afrikos šalis ir tą mes ir darome. Aš manau, kad uh, E, būtinybė taupyti neturėtų būti panaudojama kaip priedanga tam, kad būtų ribojama sveikato, e, parama sveikatos priežiūrai. Ir turime pagalvoti apie tai, kaip reikėtų investuoti į Vakarų Afriką, kaip galima būtų investuoti į tas pagalbos priemonės, kurios skirtos šioms šalims, nes nėra labai naudinga e, tik investuoti į lygos kontrolės ir prevencijos programas problema Afrikoje buvo pirmiausiai e, pilietinis karas, e, kuris visiškai susilpnino šių sistemų, šių šalių e, infrastruktūrą, labai daug medikų išvyko iš šalies ir mes pradėjome rūpintis tą sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą tik tuo met, kai sužinojome apie ebolos viruso protrukį. Ir ten yra tikrai dar nemažai, ką reikėtų padaryti. Dabar kalbėdama apie ES vaidmenį, aš manau, kad ES suvaidino labai svarbu pozityvų ir konstruktyvų vaidmenį e, dviem aspektais e, pirmiausia, apsaugodama ES piliečius ir kartu prisidedama prie mūsų pastangų Vakarų Afrikoje. Kai kalbame apie ES piliečių apsaugą, turėtume nepamiršti to, ką sakė John Ryan, e, e, sveikatos e, komiteto ir lygų kontrolės ir prevencijos centro reguliarų susitikimai buvo labai svarbus, bet to pirmininkaujant Italija taip pat suvaidino svarbu vaidmenį, nes ji ne tik ir E, įtraukė šį klausimą į darybos darbo tvarkį, bet ir taip pat sukvietė e, neįlinį sveikatos ministrų e, tarybos posėdį, kuriame buvo kalbama apie tai, ar mums reikia tikrinti išvykstančius ir atvykstančius asmenys. Be to, kartu su komisijos narių mes galėjome aptarti šiuo metu taikomas priemonės ir ar jos yra adekvačios, ar reikia papildomų veiksmų. ES šalis taip pat e, įnešė savo svarbu indėlį, tiek finansinį, tiek e, kitokį, e, taip paremdami jungtintautų ir PSO pastangas. Ir jei aš gerai prisimenu, maždaug 180 milijonų eurų ES skyrė tam, kad būtų gyvendintas mano minėtas žemės, žemė, žemėlapis, veiksmų planas. Tačiau mums reikia daugiau, mums reikia e, investuoti daugiau į gydymo centrus. Ir jūs matėte e, mano skaidrėse, kad. E, da, Be jau egzistuojančių 15 mes dabar šiuo metu statome dar 20 papildomų centrų ir taip mūsų lovų skaičius padidės 5 e, tūkstančiais. Mums tikrai reikia daugiau tarptautinio personalo, kuris nuvažiuotų į Vakarų Afriką. Bet e, tam, kad žmonės norėtų važiuoti, mes turime juos patikinti, kad jei jie susirgs, jie bus gydomi arba vietoje, arba jie bus gražinti į savo kilmės šalį ir gydomi tenais. Kaip, Taip, iš tikrųjų būtų kur kas geriau, jeigu mes visus galėtume gydyti vietoje, bet tam reikia užtikrinti, kad gydimo kokybė būtų tikrai aukšta, o to kol kas mums nepavyko padaryti. Ir mes manome, kad ilgainiui ir Vakarų Afrikos šalių gebėjimai gydyti šią lygą taip pat bus stiprinami. Ir kad laipsniškai taip pat sumažės ir šios lygos gydimo sąnaudos. Dar keli klausimai. Jūs kalbėjote apie vakcinas, daug kas apie tai kalbėjo ir, kaip aš minėjau, mes šiuo metu kliaujamės visuomenės veikatos priemonėmis e, ir yra gerai, kad e, šiuo metu vyksta mokslo tyrimai ir e, šių tyrimų tikslas yra sukurti vakciną iki šiol. Uh, E, kaip jums yra žinoma, nebuvo jokių komercinių paskatų kurti tokiai vakcinai. Taip, ponė pirmkėtoj, baigsiu. Yra dar vienas klausimas, ponė pirmininkė, dar vienas prašymas jūsų komitetui. E, norėčiau, kad jūs paremtumėt mūsų pastangas, e, norint, kad visos kad būtų galvojama apie visas iki šiol ignoruojamas lygas, apie tas lygas, kurioms skiriamas nepakankamas e, dėmesys. Ir e, e, nereikia laukti tol, kad, kol ta lyga pasieks e, JAF ar Europą ar kitas šalis. Taigi, netrukus baigs tyrimų pirmoji e, stadija, pirmasis etapas. E, Ir šiuo metu vertinamas yra šios vakcinos saugumas. Per antrą etapą mes vertinsime, ar ji e, yra veiksminga. Ir Kai kurie infektuoti asmenys, jie, be abejo, jeigu jie sutiks, galės dalyvauti šiuose tyrimuose ir po to, jeigu jį, ta vakcina pasiteisins, jeigu ji pasirodys veiksminga, tuomet mes galėsime ją pradėti naudoti. Ir be abejo, turime susidarsti dėl kriterijų, ką reikia, reikės vakcinuoti. Ir Dar norėčiau sugrįžti prie kitų klausimų, pavyzdžiui, prie migracijos. Be abejo, migrantų srautai yra labai svarbus. Mes a, e, e, tikrai a, e, žinome, kad dauguma mūsų, pas mus atvykstančių migrantų iš Afrikos nėra atvykėliai iš tų trijų šalių, Taigi tai yra klausimas, ta, tai yra ta tema, kurią mums reikia susitarti. E, tai yra, turime susitarti, kaip reikėtų kontroliuoti migrantų srautus, bet man atrodo, kad jeigu galvosime apie ebolos e, viruso protrukį, tai čia nereikia imtis jokių papildomų priemonių. Visos uh, galiojančios šiuo metu uh, atvykstantiems asmenims priemonės ir toliau turi likti galioti, bet papildomų nereikia. Uh, Dėkoju vicepirmininkui už šių problemų kėlimą. Mes toliau vertinsime padėtį. Turime iš tikrųjų stiprinti sveikatos apsaugos sistemas Afrikoje. Ta jau sakiau, reikia integruoti visas konkrečioms lygoms skirtas programas. Taip pat mes turime stiprinti paėgumus, jeigu jų trūksta Europos valstybėse, bet. E, Europos Sąjungoje beveik visur tie pajėgumai egzistuoja. Man kol kas labiau rūpi e, kiti regionai ir mes būtent ten e, turėtume spręsti problemas. Dar pasakysiu, kad ES pastangos yra pakankamos, apie tai buvo kelis kartus kalbama. Aišku, visuomet galima padaryti daugiau, bet e, siekiant apsaugoti ES piliečius yra įdėktos pakankamos priemonės, o dėl Vakarų Afrikos norėčiau paraginti ES e valstybės narės ir kitas šalis e, teikti daugiau paramos priemonių planui. Tuoj pat baigsiu. Bet buvo tiek daug klausimų pateikta. Noriu atsakyti, pasakyti, kad pozityviai reaguoju į viską. E, mėsa iš e, taip vadinamų krūmynų. Prisiminkime, kad tie žmonės yra. E, tai yra laukinių gyvūnų mėsa. Turime prisiminti, kad žmonės yra labai skurdus, Afrikoje neturi pakankamai maisto, dėl to mes turime jiems teikti maisto pagalbą. Dar vienas klausimas dėl gripo. Yra daug nepasitvirtinusių signalų Azerbaidžiane. E, buvo numatyta, e, buvo vienas e, susitikimas numatytas bandyta Buvo nustatytas vienas malarijos atvejis, ne ebolos. Taip pat labai svarbu apsisaugoti nuo gripo vakciną ir taip pat tų nepasitvirtinančių ar panikos atvejų skaičiaus mažinimas. Daug dėmesio dabar skiriama ebolai ir nepakankamai kitoms lygoms, kaip kad pavyzdžiui, e, ar kitiems dalykams, kaip saugus e, neštumas, saugus gimdymas ir e, taip pat dėmesys lygoms tose šalyse. Labai atsiprašau, pirmininkė, kad kalbėjau taip ilgai ir atsiprašau taip pat, jeigu neatsakiau visus klausimus, bet tuo ir baigsiu. Uh, uh, Dėkoju, norėjau padėkoti E, pasaulio sveikatos organizacijos atstoviai. Noriu pasakyti, kad vertėjai savo darbą baigė. Ačiū Jums. Ir toliau dirbsime be vertimo. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui atsakyti į užduotą klausimą. Prašom.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 Mes negalime visiškai iki nulio sumažinti rizikos, ne, mes tiesiog turime tinkamai pasiruošti, turime padaryti viską, kad mūsų ligoninės būtų tinkamai pasiruošusios bet kam. Ir e, tikrai turime nemažai padirbėti šiuo klausimu. Dėkoju visiems nariams ir e, sekretoriato darbuotojams ir taip pat dėkoju vertėjams už tai, kad jie sutiko dirbti šiek tiek ilgiau. O susitiksime dar kartą po pietų, kai prasidės dar vienas komiteto posėdis. Dėkuoju.